Uh, dear colleagues, we're going to make a start. Brangus kolegos, jau pradėsime darbą. Jau ilgokai palaukime laukdami kitų kolegų, tačiau darbo tokia tikrai labai įtempta. Ir tai reikia kalbėti apie Europos migracijos darbotvarkę, taip pat apie TVR tarybos, pats, kuris vyks šiandien po pietų. Dabar kolegos dėl darbotvarkės, prašau dėmesio. Keli svarbus pranešimai. Pirmiausia, Išklausysime komisijos pranešimus apie antrąjį migracijos paketą, kurį ponas Junkeris pristatė rugsėjo dieną, 9 e, dieną. Taip pat bus kalbama apie laikinas priemonės Italijos, Graikijos ir Vengrijos naudai. Tai yra penktas dabartas punktas ir pirmkoti valstybė mums pateiks informaciją apie tai, kas pastaruoju metu vyko taryboje. Mes beje tai e, dėl šio klausimo esame balsavę per pleną sesiją. Ir pirmiausia, valstybė parašė, kad šis klausimas būtų aptariamas už, uždarų durų, nes darybos vis dar vyksta. Kaip žinote, ankstesnis posėdis šio klausimo vyko prieš savaitę, koordinatorių posėdis ir dauguma frakcijų sutiko diskutuoti šio klausimu uždarų durų. Taigi šitas penktas punktas bus aptarimas nuo pusės dvylikos už uždarų durų, jeigu niekas neprieštarauja. Ir jeigu niekas neprieštarauja, tai tuomet patvirtikime darbotvarkę kaip su šiais pakeitimais. Pane Vambera, prašau. Turiu klausimą dėl penktojo darbotvarkės punkto. O kodėlgi tai bus aptariama už durų durų? Kodėlgi visuomenė negali išgirsti mūsų diskusijų šio klausimu? Taigi aš prieštarauju. Na, ponė Mir, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat noriu prieštarauti tam, kad bus šis klausimas aptariamas už durų durų praėjusią savaitę per diskusijas Europos parlamentas palaikė komisijos pasiūlymo, dabar jis nori diskutuoti už durų durų. Be to, matome, kad atsirado pradėjo veikti naujų priglupščių pra... E, centrų visoje Europoje. Tad labai svarbu, kad šis, šis bit tema būtų aptariama atvirai. Pirmininkas, na, jeigu daugiau nesiprašau žodžius, norėčiau atsakyti. Čia vyks ne diskusijos, o informacijos pateikimas ir taryba pateiks informaciją apie vykstančias dėrybas. Būtent dėl to buvo prašyta politinių frakcijų ir koordinatoriai sutiko, dauguma sutiko, kad ši informacija būtų pateikta už durų. Taigi tai nebus diskusijos, tai bus svarus pateikimas apie tai, kokias diskusijos vyksta TVR taryboje. Ir jeigu nevyks posėdis už durų durų, tai mes tuomet negausime šios informacijos. Todėl labai rekomenduočiau vis tik šį klausimą aptarti už durų durų. Bet galiu pabrėžti, kad yra tokia privaloma sąlyga šiems informacijos pateikimui. Jeigu niekas daugiau prieštarauti nenori, ar dėl tvarkos e, nenori niekas daugiau pasakyti, galime eiti toliau. Taigi, toliau kitas klausimas. Lingvistiniai klausimai nebus galima šįryt klausytis vertimo į kruatų, danų, latvių ir gėlų kalbas, o kruatų ir gėlų nebus galima kalbėti po pietų ir rytoj. Toliau, pagal suspektą taisyklę, klausimas pranešėjų paskirimas, ponas Timothy Kerkop iš ECR. Jis paskirtas pranešėjų pranešimui nuolatinis perkelimo mechanizmas pagal Dublino sistemą ir ar komitetas parems šį paskirimą. To komitetas paremė. Toliau, trečias klausimas. Pagal mūsų pranešimus vyks elektroninis balsavimas šiandieną nuo 5 valandos. Taigi turėkite visi balsavimo korteles. Ačiū. Rangus kolegos, dabar perėsime prie bendrųjų diskusijų. Ir mes pradėsime nuo trečio klausimo krizės per, krizės perkelimo mechanizmas. Ir e, dėl mechanizmo, kaip e, nustatyti, kurį valstybė norėtų turi atsakyti už prieglobčio prašymo, prašymus, kurie patikti vienoje kitoje valstybėje narėje. Tad kaipgi vyks diskusijos? Pirmiausia, išklausysime komisijos pranešimą dėl antrojo migracijos paketo kaip, kaip jį pristatė komisijos pirmininkas Junkeris rugsėjo 9 dieną. Pirmiausia, tik žodį komisijai, po to nariams ir visų koordinatoriams ir po to šiandienos pranešėjams. Ir pradėsime nuo dviejų konkrečių pristatymų. Jau prašys komisijos, kad pristatytų būtent krizinio perkelimo mechanizmo projektą pagal trečiąjį punktą ir taip pat ir kitą projektą, tai yra ES bendrai saugių kilmės šalių sąrašą. Tai ketvirtas punktas. Kolegas, atsiprašau, kad sistema tokia galbūt šiek tiek komplikuota, tikiuosi viskas vyks sklandžiai. Taigi dabar išklausysime komisijos šios pranešimus. Prašau. Ponas Ryšelis. Prašau. O po to, kai pristatysite šios klausimus, tuomet pasakys koordinatoriai, po to narys, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Jei gerai supratau, pradėsime nuo perkelimo e, e, mechanizmo, po to aptarsime saugių šalių sąrašą ir po to persime toliau. Pirmininkas, taip, kad būtų aiškesnė diskusijų struktūra, taigi Vėliau per antrą diskusijos etapą aptarsime įvairius kitus dokumentus. Ir paskui bus trečias klausimas. Aptarsime Šengeno zonas išorinių sienų, situaciją prie išorinių sienų. Taigi pirmiausia, aptarkime krizinio perkalimo mechanizmą ir taip pat saugės kilmės šalis. Taip ačiū. Taigi esame parengę nuolatinį mechanizmą, taip pat ir laikiną sprendimą. 120 tūkstančių numatėme pagal laikiną sprendimą, kaip, kaip siūlyme rugsėjo mėnesį. Ir svarbu yra, kad išvengti to, kas vyko vasarą, kai bandėme ad hoc sprendimus parengti ir įvairias laikinas schemas parengti. Nes tuomet taryboje vyko labai sunkios dėrybos, norime parengti nuolatinį krizinį mechanizmą, kad nereikėtų kiekvieną kartą kilus kriziai iš naujo spręsti šio klausimu, iš naujo svarstyti dėl perkelimų, iš naujo diskutuoti dėl šių dalykų ir dėl to, kaip turi būti parama skirtas valstybių narių. Ir šiam nuolatiniam mechanizmui siūlome remtis 28 straipsnių ir antrąją jo dalimi iš sutarties nes tai suteikia įgaliojimus Europos parlamentui taip pat. Ir e, būtent naudomės šią sistemą grįžime prie bendro sprendimo prieimimo procedūros. Taip pat numatome komisijai deleguotusius e, teisės aktus galimybę priimti, kad galėtų jį inicijuoti mechanizmo panaudojimą tuo met, kai valstybės narise susidaro kritinė situacija, kai viena kita valstybė narys sudarė su labai dėliu spaudimu, net ir tada, kai toje šalyje veikia pagal taisyklės prieklaušio prašymo sistema. Taigi, šis schema bus, mechanizmas bus ne toms valstybėms narėms, kurios ne, neslaiko savo įsipareigojimų, o bus taikoma tada, kai kils didžiulis spaudimas tačiau kai vis tiek valstybė narė elgsis pagal taisyklės. Numatėme paskirstimų mechanizmą, kuris e, yra panašus į laikinojo sprendimo mechanizmą, e, kuris bus aptariamas šiandien po pietų. Tik tiek, kad dėl šio laikino mechanizmo nesutarta valstybės narės atmetė skirstimo taisyklės, o mes dabar norime numatyti nuolatinį mechanizmą, nuolatinės taisyklės, matyti tam kriterijus, E, tai yra gyventojų skaičius, BVP, taip pat e, priglušių prašytojų skaičius, gyventojų skaičiui, tai bus 10 procentų rodiklio. Ir esame numatę dar ir tokias lubas susijęti su gyventojų skaičiumi, e, priglušių prašytojų skaičiu, kad nebūtų neproporcingo skaičiaus. Manome, kad pasiūlymas yra gerai subalansuotas ir tikėsimės jūsų paramos, kiek tik įmanoma greičiau parengti ir pritarti šiam pasiūlymui. Ir taigi mums reikės jūsų pagalbos, kad būtų galima kuo sparčiau judėti pirmin. Toliau, kitas teisėkuros pasiūlymas tai yra saugių kilmės šalių sąrašas. Komisija siūlo ES sąrašą. Ir kaip šis valstybės narės pagal esamus teisės aktus gali sudaryti savo sąrašus. Dabar 12 valstybių narių turi sudaryti saugių kilmės šalių sąrašus. Ir yra skirtumų tarp šių sąrašų. Taip pat turint galvoje, koks yra srautas prieglobčių prašytojų iš ir per vakarų Balkanus, reikia kiek paspartinti šias procedūras Reikia paspartinti priglašio prašymo nagrinėjimo procedūras. Ir reikia pripažinti tą faktą, kad vis tik iš vakarų Balkanų atvykstančiams prašytojams labai retai kada patvirtinami yra šie prašymai. Tad vis tik pabrėžtina, kad je, jeigu asmuo atvyksta iš, iš tokios saugios šalies, tai nereiškia, kad e, jo prašymas nebus neįsvarstomas. Ne, prašymas vis tiek bus svarstomas tačiau tiesiog procedūra bus spartesnė. Taigi mes siūlome spartesnę procedūrą ir prašom, siūlome septynias šalis. Penkias, penkias šalis yra kandidatės šalis - Albanija, Makedonija, Serbija ir Turkija. Taigi šios šalis yra kandidatės ir Mes sakome, kad tai, jeigu šalis, šalis yra kandidatės, reiškia, jos atitiko Kopenhagos kriterijus demokratijos žmogaus teisės srityje ir taip pat mažumo apsaugos srityje. Tai turės būti mažiau problemų, mes tada pridėjome dvi šalis. Bosnija ir Hercegovina ir Kosova. Pradėjome šias dvi šalis. Vėlgi, atsirgdami į tai, kad labai retai, kada yra pateikinami prašymai asmenims iš šių šalių. Taigi būtų tokios septynios šalis Manome, kad pagal prieglaušio prašymą direktyvą jas galima laikyti saugiomis šalimis. Ir komisija turi atidžiai stebėti situacijas šiuose šalyse. Ir mes siūlome numatyti greitesnį mechanizmą, taip pat tam tikrą mechanizmą, kaip šalį būtų galima pašalinti šio sąrašo. Siūlome bendras sprendimo procedūrą priimti šį sąrašą, tačiau reikia paskui greitesnių procedūrų šalį pašalti iš taršo. Pavyzdžiui, jeigu staiga to šalies vyriausybė imsis skubių kokiu nors labai kiksmingų sprendimų prieš mažumas ar taip toliau, tuomet reikia skubiai tą šalį reikėtų pašalinti iš e, sąrašo. Taip, tam numatome deleguotaisiais aktais įvesti tokią laikino suspendavimo procedūrą, kad būtų galima pasiūlyti, laikinai stabdyti šalies dalyvavimą šiame sąraše ir taip pat paskui šalį pašalinti iš sąrašo deleguotais aktais. Jeigu komisija nutartų, jog reikia nuolat išbraukti šią šalį iš sąrašo, tuomet vėlgi bus įprastinės teisėkos procedūra. Taigi, matome tokį dviejopą e, procedūrą, kad būtų galima greitai suspenduoti šalies dalyvavimą šiame sąraše. Ir vėl norėčiau dar kartą pakartoti, jog jeigu šalis yra sąraše, tai dar nereiškia, kad e, prašymas bus iš karto atmetamas. Ne. Visi, visi prašymai bus svarstomi, tik tiek, kad bus daroma greitesnė procedūra. E, iš vakarų Balkanų šalių prašytojai sudasniuką procentų visų prašymo, visų prašymų siekti prieglopsti. Tad matome, kad tikrai nemaža dalis ir reikia paskubinti procedūras, kad galėsime tikrai padėti tiems, kuris labiausiai to reikia ir išvengti piknaudžiavimo prieglapščio prašymo sistemą. Būtent dėl to pasiūlyme šią sistemą. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir dėkuoju už tai, kad kalbėjote labai konkrečiai ir aiškiai. Taigi dabar suteiksime žodį koordinatoriams, tam, kad jie galėtų pakomentuoti šios pasiūlymus dėl nuolatinio perkelimo mechanizmo ir saugių šalių sąrašo. Ir pirmoji koordinatorė yra Birgit Ačiū, pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, aš manau, kad mums reikia geresnės diskusijos. Tačiau antra vertus, tai dalykai yra tarpusvė susiję ir todėl, kai kalbame apie nuolatinį perkelimo mechanizmą, reikėtų nepamiršti, kad šiandien situaciją galima būtų apibūdinti kaip kiek chaotišką. Neaišku, kaip yra tvarkomi migrantų ir pabėgėlių srautai. Viena iš šio perkeliamo mechanizmo funkcijų turėtų būti eh, ne tiek galimybė valstybėms narėms atsikratyti migrantų, bet užtikrinti, kad visi atvykę užsieniečiai būtų tinkamai užregistruoti. Tai reiškia, kad reikia užtikrinti, kad būtų pirmiausia sukurti jų prieimimo taškai ir po to tai, buvo, tai būtų pradėta kalbėti apie tai, kur ir kaip jie bus perkeliami. Dabar, kai kalbame apie saugių šalių, yra išgirsti, kad teigiama, kad e, mums reikintis kažkokių veiksmų, gali prireikti imtis kažkokių veiksmų, jei žiniasklaidos prie, spaudimo reikės išbraukti kokią nors e, šalį iš šios, e, iš šios sąrašo. Nors Žinome, kad žurnalistams daromas spaudimas kai kur yra tikrai labai didelis. Buvo pasakyta, kad kelias iš šių šalių yra šalis kandidatės ir jos turėtų atitikti Kopenhagos kriterijus. Tačiau tos šalis nėra ES narės ir taip yra dėl to, kad iš tikrųjų jos neatitinka Kopenhagos kriterijų. Todėl manau, kad mes turime labai labai atsargiai elgtis. Nes jeigu mes teiksime, kad a, formaliai tos šalės turė, turėtų atitikti Kopenhagos kriterijus, tuomet galima būtų mūsų paklausti, taigi kodėl tos šalės nėra Europos Sąjungoje. Ir paskutinė pastaba. Kai kalbame apie spartesnį prašymų nagrinėjimą, turėtume prisiminti prieglapščio suteikimo direktyvą ir joje nurodyta, mechanizmą ir procedūrą. Todėl pirmiausia reikėtų paklausti, ar visos šalis jau perkelė savo nacionalinį teisyną e, prieklapščių suteikimo direktyvos nuostatas ir ar jos laikosi e, to mechanizmo, kai nagrinėjami yra prašymai suteikti prieglopsti. Taigi, kodėl kalbama dabar apie būtinybę kurti kažkokią spartesnę procedūrą, jeigu mes ją jau turime? Uh, Manau, kad reikia šiandien kalbėti ne apie atskiras kažkokias priemonės, bet pirmiausia suprasti, kad visos tos priemonės yra tarpusavį susijusios ir kad mums reikia rūpintis jomis visomis, tam, kad mes turėtume bendrą priemonių paketą. Dėkoju, taip pat aš stengsiuosi tikrai e, gerai organizuoti mūsų diskusiją, bet jeigu turėsite papildomų kažkokių pastabų, taigi praneškite mums apie tai. Kornelija Ernst. Ačiū, pirmininkė. Akivaizdu, kad mes turime nedelsdami imtis veiksmų. Tiek Europos komisija, tiek Europos parlamentas privalo reaguoti sparčiai. Dėlsimas tikrai būtų visiškai nepriimtinas. Dabar Kelios pastabos apie perkelimo mechanizmą. Taip, iš tikrųjų svarbu, kad visos šalis dalyvautų šiame mechanizme, taip, kad būtų numatyti tam tikri perkeliamų migrantų skaičiai. Nes aš manau, kad jeigu mes leisime tik valstybėms narėms nustatyti, kiek e, pabėgėlių jos gali priimti, tai gali sudaryti papildomų problemų turime 28 valstybės narės, reikia pagalvoti apie įvairias galimas priemonės. Reikėtų taip pat e, kalbėti ir apie tai, kad e, atvykstančius galima suskirstyti į, e, pagal tam tikras jų bendruomenės, pavyzdžiui, ir atsižvelgti į tai, kad kuriuose šalyse jau egzistuoja tam tikros tautinės grupės bendruomenės. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra labai daug sirų Bet to aš manau, kad jei mes neatsižvelgsime į žmonių pagėdavimus, tuomet sudarysime sąlygas tolesniai vidiniai migracijai. Toliau, ar tas mechanizmas turėtų būti privalomas? Man atrodo, kad tikrai jisai turėtų būti privalomas. Visiškai yra nepriimtina, kad taryba to nenori. Kartu turime paprašyti, kad būtų kuriama bendra suderinta prieglapščių suteikimo sistema, nes dabar galiojančios priemonės neveikia, nes tos priemonės netinkamai yra taikomos tam tikrose valstybėse narėse ir vėlgi tai yra nepriimtina. Ir šiame pasiūlyme apie šią problemą nėra kalbama. Be to, manau, kad yra dar vienas dalykas, kurį reikia pasakyti apie šį pasiūlymą. Akivaizdu, kad Dublino sistema yra mirusi. Ji nebefunkcionuoja. Taip mes stengiamės vis ją kažkaip gaivinti, ypač per dėrybas, bet iš esmės ji jau yra tikrai jau neveiksni. Ir būtų įdomu sužinoti, ar ketinama ją kažkaip atnaujinti, kažkaip ją reformuoti, laikytis joje numatytos logikos nes man atrodo, kad e, tai gal ir nebūtų gera mintis. Toliau, saugios šalis. Teigiama, kad e, visos tos valstybės laikosi arba turėtų laikytis Kopenhagos kriterijų. Bet tarp jūsų paminėtų už valstybių yra tokios, kurios nefunkcionuoja kaip normalios valstybės. Pavyzdžiui, Kosovas. Kaip komisija ketina nustatyti ar iš tikrųjų tos šalis yra saugios prieglopšių prašytojams. Pažvelkime pavyzdžiui į Romų bendruomenę. Jei kas nors pasakys, kad Kosove niekas nediskriminuoja Romų, kad niekas jų nepersikioja, jeigu jūs sugebėsite mane įtikinti, kad iš tikrųjų taip yra, tuomet jums tikrai galima būtų suteikti kažkokį kokį nors apdovanojimą. Mes žinome, kad yra tam tikrų tautinių mažumų kuriams reikia apsaugos. Ir Kosovo atvejs čia yra labai geras pavyzdys to, kaip saugių šalių savoka gali pakengti visai prieglapščių suteikimo sistemai. Ir aš manau, kad tikrai reikėtų pasipriešinti šiam pasiūlymui dėl saugių šalių. Dėkuoju toliau Cecilija Vikstrom. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo saugių šalių sąrašo savokos. Ir norėčiau pasinaudodama šią progą padėkoti komisijai už tai, kad ji nuolatos pabrėžė, kad vis, šį pasiūlymą reikės gyvendinti, atsižvelginti kiekvieno asmens teisę reikalauti, kad jo prašymas būtų išnagrinėtas atsižvelgiant į jo aplinkybės ir kad komisija tikrai ketina daryti viską, kad tas pasiūlymas nepakenktų pagrindiniams žmogaus teisėms. Norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad ketina taip elgtis ir noriu į tai kreipti visų dėmesį. Dublino sistema. Mes per praeitą kadenciją labai daug dirbome su šia sistema ir aš tikrai dariau viską, kad paaiškinčiau kolegoms, kad Dublino sistema nepadeda mums įspręsti dabartinės sistemos, dėl to, kad joje yra labai rimtų trūkumų. Labai apmaudu, kad tik šiandien, tik susidūrę su didžiulė krize, mes supratome, kad dar, darome klaidą taikomi tą sistemą. Ir aš žinau, kad kai kurios valstybės narės e, nenori pripažinti dabartinės situacijos. Taigi, ašgi pasakyčiau toms šalims, atsibuskite, pažvelkite teisybę į akis. Šiandien aš norėčiau užduoti komisijai tris klausimus tam, kad ji paaiškintų kai kurios šio pasiūlymo aspektus, kad tai būtų reikalinga tam, kad galėtume geriau jį suprasti. 33 straipsnio A dalyje pačioje pabaigoje šeštosios pastraipos pabaigoje ten e, yra paminėta taisyklė, pagal kurią yra numatyta, kad mažiausios perkeliamų užsieniečių skaičius pagal šią priemonę neturėtų e, būti didesnės nei 40 procentų prašymų pateiktų šioje šalyje per šešis mėnesius e, skaičiuojant prieš įsigaliojant šią sistemai. Na, galima būtų paskaičiuoti, e, kaip veiktų ši sistema. Bet net ir atlikus paprasčiausius skaičiavimus, aš prieju išvadą, kad gali būti taip, kad perkelimo sistema bus pernelik silpna. Nes jei pažvelgsite į, tą, į e, faktus ir į šią taisyklę, pamatysite, kad, kad mes galėsime perkelti tik tai labai mažai užsieniečių. Toliau, aš norėčiau jūsų paklausti taip pat, kaip bus atrinkami perkeliami asmenys. Jei aš gerai suprantu komisijos pasiūlymą, jasus vaidmuo atrinkančios asmenės turėtų būti patariamasis. Mes norėtume, kad Mes manome, kad pabėgėlių paramos biuro vaidmuo turėtų būti aiškesnės, nes taip valstybės narės galės būti tikros, kad nešališka institucija atrinko pas juos atvykstančius asmenis. Ir dar vienas dalykas. Aš norėčiau, kad komisija paaiškintų, kaip Danija, Norvegija, Islandija ir Šveicarija dalyvaus šiame mechanizme. To šalis yra asocijuotosios Dublino sistemos narės ir ar jos gal, e, dalyvaus šiame mechanizme ir jei e, krizinės perkelimo mechanizmas bus patvirtintas, Ar tai reikš, kad tos šalės priims pabėgėlius pagal numatytą sistemą ir ar jos turės sumokėti 0,002 procento nuo BVP, jeigu jos pasirinks nepriimti jokių užsieniečių. Dėkoju. Mes komisijai suteiksime galimybę atsakyti klausimus tai pagal numatytą tvarką. Ir dabar periname prie narių e, klausimų. Pane Saraja. Ačiū. Na, stebėdami tai, kas vyksta Europoje, šiandien na, suprantame, kad Dublino sistema nebeveikia. Ir todėl aš džiaugiuosi, kad komisija ketina ją peržiūrėti. Be to tikiuosi, kad komisija supras, kad vienintelis e, logiškas sprendimas būtų tiesiog panaikinti tą Dublino sistemą ir leisti žmonėms patiems spręsti, kur prašyti prieglopšio. Tačiau aš manau, kad dabar mums reikia šio perkelimo mechanizmo tam, kad valstybės narėms, valstybės narėms būtų aišku, kas vyksta bet tam, kad e, užsieniečiai taip pat žinotų, kad jų prašymai bus nagrinėjami pagal aiškį procedūrą. Be to reikėtų užtikrinti, kad visos valstybės narės prisimtų jom tenkančią atsakomybę. Tikrai būtų netinkama leisti kai kam tiesiog e, atsipirkti pinigais. Galima būtų paklausti e, šalių, kodėl jos reikalauja, kad joms būtų taikoma išimtis vienintelis priimtinas paaiškinimas gal būtų tai, kad jos neturi finansinių išteklių tam, kad galėtų rūpintis pabėgėliais. Iš esmės, jei nebus atsižvelgta į prieglobčių prašytojų teisės, tuomet e, jie labai dažnai bus deportuojami, išsiunčiami, visiškai nesižvelgiant į jų interesus. Taigi, kaip šis pasiūlymas kad pagal šį pasiūlymą bus užtikrinta, kad būtų atsižvelgta į pabėgėlių e, teisės ir interesus, nagrinėjant jų prašymą. Toliau saugios šalės. Mums buvo paaiškinta, kokios šalis bus laikomos saugiomis. Na, bet man atrodo, kad iš tų septynių šalių bent jau keturios tikrai nėra saugios. saugios Romams. Taip, niekas jų gal nebombarduoja, nežudo, bet jie ten gyvena sąlygomis, kurios tikrai žaidžia žmogiškai orumą. Ir Romai tenai gyvena jau šimtmečius, tačiau po Balkanų karų jų padėtis pablogėjo, jie yra sumiami iš vienos vietos į kitą. Taigi, kad galima bus užtikrinta, kad ir jų prašymai bus nagrinėjami e, teisingai ir sąžiningai. Kolegos, dabar baigsime pirmąjį klausimų ratą. Jeigu aš nesutikiu Jums žodį užduoti savo klausimų dabar, Jūs vis dar esat mano sąraše ir galėsite uh, užduoti klausimus vėliau. Toliau Malan Bjork. Ačiū pirmininkė. Na, daug, kas jau pas, e, daug kolegų jau paminėjo tai, ką aš norėjau pasakyti. Todėl aš tiesiog norėčiau pakartoti tai, ką sakė de Sara Prost dėl perkelimo mechanizmo. Mes manome, kad vienaip ir kitaip reikėtų atsižvelgti į e, pabėgėlių norus įsikurti vienoje ar kitoje šalyje. O šiame pasiūlyme tai nėra numatyta. Be to, aš manau, kad jeigu mes nekvestionuosime Dublino reglamento, jei nekalbėsime apie prieglupšių prašytojų e, teisės, tuomet mums surasti holistinį sprendimą, priimti konkrečius sprendimus bus labai sunku. Mes turime atsisakyti Dublino reglamentų ir sukurti teistos migracijos e, mechanizmus. Toliau saugios šalis. Jau daug kas buvo apie jį pasakyta. Aš nemanau, kad mes galime pritarti šiam sąrašui. Nes manome, kad kiekvieno, kiekvienas as, asmuo turi teisę reikalauti, kad jo prašymas būtų išnagrinėtas atsižvelgiant į jo e, asmeninės aplinkybės. nei tarybai, nei e, prieglapšio paramos sistemos, e, prieglapšio paramos biurų netrodo, kad turkai turėtų būti visame sąraše. Dvidešimt trys kablelis vienas procentų visų prašymų patikimų Turkijos piliečių yra patenkinami. Todėl aš manau, kad Turkiją reikėtų išbraukti iš šio sąrašo. Pane Vinberg, ačiū. Aš turiu porą klausimų dėl komisijos pasiūlymo. Dėl nuolatinio privalomo perkelimo mechanizmo. Šis mechanizmas turėtų būti naudojamas tuomet, kai susidurima su krize. O kaip jūs apibrieštumėt, kas yra krize? Ir ar gali pasakytumėt, kad dabar išgyvename krizę? Toliau saugios šalės teigiame, kad jos atitinka Kopenhagos kriterijus. Bet juk mes žinome, kad net ir ne visos valstybės narės laikosi tų kriterijų. Ar iš tikrųjų mes turime laikytis Kopenhagos kriterijų? Gal reikėtų, pasirinkant saugias šalis, vadovautis jungtinių tautų žmogaus teisų standartais? Dėkuoju, atsiprašau, kad aš pavėlavau. Taip, iš tikrųjų, da, galima būtų kalbėti apie netgi chaotišką da, a, situaciją Europoje, kai kalbame apie saugias šalis. 2013 metais buvo nuspręsta atsisakyti saugių šalių sąrašo, valstybės narės sudarinėjo savo sąrašus, bet aš manau, kad dabar mes turėtume elgtis pragmatiškai. Direktyvoje yra numatytos labai svarbios priemonės tam, kad e, galima būtų tinkamai ir nusekliai taikyti saugių šalių savoką. Ir taip pat yra nurodyta, kaip yra sudaromi tokie sąrašai, kokiais e, informacijos šaltiniais galima remtis. Ir taip pat kalbame apie taip, kaip galima būtų užtikrinti konkrečių prieglapšių prašytų šių šalių e, teisės. Komisijos pasiūlyme taip pat yra kalbama ir apie tai, kad būtina laikyti šioje direktyvoje nurodytų nuostatų, užtikrinant e, teisės ir e, prieglašio prašytų interesus. Aš kalbu apie prieglašio e, suteikimo procedūros direktyvą. Mes žinome, kad situacija valstybės narėse labai skiriasi, bet skirtingai yra nagrinėjami prašymai, ir aš pritariu tam, ką pasakė Sipel ir tam, kas buvo pasakyta dėl Kopenhagos kriterijų. Norėčiau pridurti tik tai du klausimus dėl šio pasiūlymo. Turkija jau buvo pasakyta, Ir aš norėčiau, kad jūs patvirtintų, ir iš tikrųjų maždaug 20 procentų visų prašymų yra patenkin, iš Turkijos yra patenkinama. Ir taip pat noriu paklausti štai apie ką. Jei, pasakykime, kokia nors kas bus tuo atveju, jeigu mes, šalis bus išbraukta iš bendro sąrašo, bet jie liks nacionaliniuose sąrašuose, saugių šalių e, nacionaliniuose sąrašuose. Gal galėtumėt patikslinti, kaip tuomet bus elgiamasi su prašymo prašytojais? Lera. Tack så mycket, herr ordförande. Pane Ferlero, prašau. Ačiū labai. Tikrai jau nemažai svarbių pastabų kolegos išsakė, tad staptelsiu ties porą punktų, kurie mano nuomonė yra svarbiausia. Kaip minėjo dauguma pasisakiusiųjų, reikėtų kalbėti apie atskirų prieglapščio prašytojų pageidavimus ir į tai, kur jie norėtų būti perkelti. Na ir, kaip suprantu, komisijos nuomonė yra panašiai į parlamento. Tai yra, kad prieglopšio prašytojų nuomonė ir pageidavimai turėtų būti svarbus ir juos reikėtų atsižvelgti. Na ir panašu, kad tarybos nuomonė šiek tiek neigiamiau, e, šiek tiek neigiamiau buvo žiūrima į šį klausimą ir, kaip Saraja sakė, tai tampa tarsi tam tikra deportacija į vieną ar kitą valstybę narę, į kurią galbūt prieglopčio prašytojas apskritai nenori vykti. Tad Norėčiau paklausti štai ko. Ar komisija pritarė parlamento išsakytą jį nuomonį? Tai yra, kad reikėtų atsižvelgti į prieglapšio prašytojų nuomonę bei pagydavimus, kai tai yra įmanoma. Dabar dėl saugių kilmės šalių. Dauguma kolegų apie tai jau kalbėjo, na ir sugrįšiu prie Turkijos pavyzdžio. Žvelgiant į ten esančią situaciją, į tai, kad pavyzdžiui spaudos laisvė nėra užtikrinama, ir buvo pažįstas susitarimas dėl taikos. Na ir norėčiau pasitikslinti, ar e, Turkijai reikėtų taikyti tą pas, paspartintą metodą, kol e, situacija šiek tiek nusistovės ar ne, kokia yra komisijos nuomonė. Komisija taip pat kalbėjo apie tai, kad daugiausia dėmesio reikėtų skirti tiems žmonėms, kurie bėga nuo karo. E, Na ir be abejo, negaliu tam nepritarti, nepritarti, tačiau ką reikėtų daryti su tais asmenimis, kurie atvyksta į ES, tačiau jie nebėga nuo karo ar nuo kažkokių konfliktinių situacijų, tačiau bėga iš savo šalių dėl kitokių priežasčių, yra daug ir tokių pabėgėlių. Ir reikia rasti kažkokį tai teisinį pagrindą tiems asmenims atvykti ES ir čia dirbti, nes jie nepatenka į tą perkelimo mechanizmą. Na, Ir nepaisant to vis viena reikėtų apie juos galvoti ir žiūrėti, e, kaip būtų galima susitvarkyti su šią situaciją. Ačiū labai dabar, ponė Dali, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti kiek įmanoma trumpiau ir daugiausia dėmesio skirsiu perkelimo mechanizmui. Kalbant apie komisijos pateiktą pasiūlymą, tai tikrai yra žingsnis tinkama linkme tačiau negalima į visą tai žiūrėti izoliuotai nuo bendro konteksto, kaip kad buvo minėta. Manau, kad šis pasiūlymas galėtų būti gyvenintas tik tuo atveju, jeigu pakeistume Dublino susitarimą ir pakeistume jį logiškai, protingai ir jeigu užtikrintume, kad galiausiai pasieksime tokių rezultatų, kurių e, ir pageidaujame. Jau ne pirmus metus kartojame, kad Dublino susitarimas turėtų būti pakeistas ir šie skirtingi sprendimai yra susiję tarpusavyje tikrai nėra jokio šio problemos sprendimo, e, kuris suveiktų vakume e, atskirai nuo bendro konteksto, tai neįmanoma. Reikia žiūrėti į tą bendrą įvairių sprendimų sąryšį. Na ir kalbant apie perkelimo mechanizmą, turiu pasakyti, kad komisija teigia, jog nepaprastaisiais atvejais tas mechanizmas bus naudojamas. Galbūt komisija galėtų patikslinti, kas bus laikoma tuo nepaprastuoju ar skubos atveju, ar tai yra uh, E, nepaprastasis atvejis visos ES mastu ar konkrečios valstybės narės mastu, nes teirausiu to todėl, kad yra buvę praeitie tokių situacijų, pavyzdžiui, e, kai valstybė narė paskelbė nepaprastąją padėtį e, savo teritorijoje, tačiau visoje ES tai nebuvo laikoma nepaprastąją padėtimi. Dabar dėl tų kriterijų, kuriuos minėjo komisija. Komisijos atstovai kalbėjo apie tai, kad mechanizmas yra pagrystas keturiomis kriterijais. Gyventojų skaičius, BVP, nedarbas ir prieglopšio prašytojai tenkantis vienam gyventojui. Tačiau norėčiau paklausti, ar bus atsižvelgiama į valstybės narės dydį, priimančiosios valstybės narės dydį bei jos pajėgumus. Nes man atrodo, tai yra įtin svarbus kriterijus ir tai taip pat turėtų būti vienas iš tų jūsų minėtųjų kriterijų. Ar Ska Keller norėtų pasisakyti? Ačiū. Ačiū ir komisijai. Dabar dėl tos nuolatinės perkelimo schemos. Svarbiausias dalykas yra tiesiog užtikrinti, kad viskas funkcionuotų ir negalima vadovautis tik kažkokiais tai skubos planais, nepaprastųjų atvejų planais ar schemomis. Ir tiesiog situacija keičiasi kiekvieną akimirką ir man atrodo, kad tokiems atvejams, nepaprastoms situacijoms reikia nuolatinės perkelimo sistemos ir, ir be abejo mes kaip parlamentas norime rasti bendrą sprendimą su taryba ir pritariu tiems kolegoms, kurie kalbėjo apie tai, kad reikėtų atsižvelgti ir į pabėgėlių interesus, nes priešingų atveju neišvengsime antrinės migracijos. Na ir kalbant apie tarybos, taip pat apie komisijos pastarojo meto požiūrį, man atrodo, kad ne visai tinkama linkme judama. Ne tik todėl, kad nesižvelgiama į pabėgėlių teisės, į jau priimtų pabėgėlių teisės, mm, o juk jos yra paminėtos įvairiose prieglapšio direktyvose. Ir man atrodo, kad reikėtų atidžiai pažvelgti į susidariusią situaciją, pažiūrėti mm, E, ar kaip pasikeis vienas ar kitas teisės aktas atsižvelginti tam tikrus nepaprastųjų atvejų sprendimus, tačiau bet kuriuo atveju reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi žmogaus teisų ir reikia užtikrinti, kad tiek ir primančioji valstybė narė, tiek ir pabėgėlis e, patirtų abipusę naudą iš primto sprendimo ir Kolegos kalbėjo apie tai, kad svarbu atsižvelgti ir į pabėgėlio pageidavimus. Ir, pavyzdžiui, jeigu valstybė narė sako, kad mes nenorime, kad pas mus atvyktų pabėgėliai, natūralu, kad vargu ar tokie prieglopšio prašytai norės ten vykti, nes nesijaus ten laukiami. Tad man atrodo, kad reikia tokių abipusių pastangų tinkamai priimti tuos žmonės ir užtikrinti, kad jie integruotųsi į visuomenę. Ačiū. Ačiū. Ar ponė Holmajer norėtų pasakyti ne? Tada ponas Kirkus, prašau. Ačiū labai. Kolegos jau nemažai pasakė. Nemažai buvo pasakyta apie užsieniečių priimimo centrus, nes jie gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Daug apie tai buvo kalbėta, tačiau mano šalyje, pavyzdžiui, niekas nežino, kur yra tie centrai, apskritai, ar jie, yra, ar jie egzistuoja. Būtų įdomu, kad komisija mums šiek tiek pateiktų informacijos apie tai. Toliau, kalbama apie laikinai perkeliamo mechanizmą, apie nulatinį perkeliamo mechanizmą, apie mechanizmą, kuris bus taikomas nepaprastosios padėties atveju. Uh, Bet ką komisija daly, darys, jei kai kurios šalis atsisakys taikyti tai nepaprastosios padėties um, atveju taikomo mechanizmą, jei jos net nori dalyvauti net ir uh, nuolatinėme mechanizme? Ponas Hago, prašau. Dėkuoju. Kalbėsiu suomiškai. Mano klausimas yra susijęs su saugiomis kilmės šalimis ir e, čia taikoma apibrieštimi. Ar komisija mano, kad sąjungoje reikėtų susitarti dėl bendro požiūrio, e, kalbant apie e, tokias kilmės šalis kaip Irakas ar Somalis ir apie atskirus tų šalių regionus? Kalbant apie dabar taikomus aiškinimus valstybėse narėse, jie yra nevienodi. Kai kurios valstybės narės, kai kurias Irako ir Somalio teritorijos laiko gana saugiomis ir nepriima pabėgėlių iš tų teritorijų. Tūkstančiai irakiečių ir somaliečių per pastaruosius keletą mėnesių e, keliavo per Vokietiją, Daniją, Švediją ir atvyko į Suomiją. Nors pagal taisyklės jie turėtų užsiregistruoti pirmojoje saugioje šalyje. Na ir toks spontaniškas atvykimas į kai kurias ES valstybės norės kelia grėsmę Šengeno sistemai, dabar yra stiprinama kontrolė prie sienų. Ir turbūt ir toliau teks tai daryti, jeigu nesugebėsime sukontroliuoti tokių judėjimų. Ačiū. Dabar jis bus paskutinis pasisakantysis. Dar pane Holmair pasisakys, nes ji nedalyvavo koordinatoriams pasisakant. Ir vis, vis, visi likę galės pasisakyti per kitą dalį, nes dar yra du diskusijų etapai numatyti. Ir jeigu neprieštarausite, taip ir padarykime. Tad paskutinis dabar sąraše ponas Dipry, prašau. Žerarai. Ačiū, ponė pirminkė. Aš norėčiau pratesti iš esmės tai, apie ką kalbėjo Cecilija. Aš visiškai pritariu tam, ką jie pasakė. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti štai, ką aš girdėjau, kad Dublino reglamentas jau yra miręs. Ir kad mums dabar reikia nuolatinio perkeliamo mechanizmo. Bet e, jei mes taikysime tą mechanizmą, tuomet tik tai 40 procentų dausiniečių pateikusių prašymų galės pagaliau būti perkelta. Tik tai 40 procentų. Galiu jums pasakyti, kad jeigu Italijoje yra 2 E, kad e, į Italiją atvyksta, sakykime, 200 tūkstančių žmonių. E, pagal šį mechanizmą galima bus tenai iš tenai perkelti tik tai 80 tūkstančių. O ką daryti su kitais 120 tūkstančių? Mes suprantame, kad kai kurioms valstybėms narėms tenka didžiulė našta ir, ir mes norėtume ją paskirstyti. Toliau kalbama apie tai, kad jei užsieniečiai neturi pilietybės, neturi paso, tuomet jų negalima bus perkelti. Bet 75 procentai tų asmenų, kurie pateikia prašymus, gal, gali įrodyti savo pilietybę. Kodėl taip yra? Toliau, saugios šalis. Man iš esmės, nepri, iš esmės nekelia problemų tos ten nurodytos šalis. Ir visos išskyrus Turkija, jeigu pažvelgsite į skaičius ir pamatysite, kiek prašymų yra patenkinama, pamatysite, kad. Uh, kad daugiau nei 20 procentų prašymų e, pateiktų iš Turkijos piliečių yra patenkinama, tad tuo tarpu, kai tik tai 9 procentai makedoniečių, 6 procentai kosovarų ir mažiau nei 2 procentai serbų prašymų yra patenkinama. Ir todėl manęs stebina tai, kad e, ir Turkija yra tada įtraukta į šį sąrašą. Dar vienas klausimas. Jūs e, kalbama apie tai, kad ša, e, užsieniečiai bus perkeliami iš tos šalies, į kurią jie pirmiausia atvyko, į kitas šalis. Pagal kokį dokument, kokį, koks dokumentas bus užduodamas šiems asmenims, ar tai bus kažkoks tranzito dokumentas ar koks kitas dokumentas. Komisija taip pat e, parengs deleguotusius aktus ir jie bus nepaprastai svarbus. Aš manau, kad e, mes turėsime galimybę iš esmės juos aptarti nes e, yra labai daug dalykų, kurie bus nustatomi pagal deleguotosius aktus. Nes, ir aš manau, kad e, čia komisijos, e, komisijos privilegijos tikrai yra labai plačios. Kolleginnen und Kollegen, ähm, erstens im Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Dėl perkelimo mechanizmo norėčiau užduoti vieną klausimą komisijai valstybėse narėse vyksta diskusijos dėl to, ar ta valstybė narė, iš kurios pabėgėliai paskirstami į kitas valstybės narės, ko, kokias sąlygas turėtų suteikti ta valstybė narė ir kiek pabėgėlių jį pati turėtų priimti nes manau, kad gali nutikti e, taip, jog bus dar daugiau nesutarimų, jeigu tos pas, valstybės narės, iš kurių toliau iškeliaus pabėgėliai, turės pačios priimti ten daug pabėgėlių, daugiau nei likusios ES valstybės narės. Ir kalbant apie kitus aspektus, apie tai, kad, pažiūrėjau, pabėgėlis įsikūrė šalyje, į kurią nenorėjo vykti ir nenori ten pasilikti, kaip į tai bus reaguojama, ar tam asmeniai bus suteikta galimybė išvykti iš tos valstybės narės ir vykti į kitą, kaip ketiname spręsti šią problemą, nes priešingų atveju tas paskirstimo mechanizmas yra visiškai nelogiškas juk. E, galbūt jau kitą dieną perkeltasis asmo norės išvykti iš tos valstybės narės. Na ir apskritai, jau kalbame apie tos žmonės, kurie ieško prieglopšio. Na ir pavyzdžiui, kalbant apie Švediją ar Vokietiją, trečdalis ten atvykstančiųjų neprašo prieglopšio. Tad norėčiau pasiteirauti, kokia politika tuo atveju būtų vadovaujamasi, kaip būtų sprendžiami klausimai su tais, susiję su tais atvykstančiaisiais. Juk E, pavyzdžiui, tie, kai kurie žmonės gali net nenorėti teikti prieglapšio pražymo, tačiau jie taip pat nenori būti užregistruoti. Jie sako, prieglapstis jiems nereikalingas ir jie neketina to daryti ir kitoje šalyje. Tad tikrai bus daug įvairiausių situacijų. Ir dabar dėl Turkijos norėčiau pasiteirauti, dėl tų 24 procentų. Kai žvelgiu į Vokietijos statistiką, suprantu, kad yra e, teikiama ta dalinė apsauga, nes e, tam tikrą prasme tie žmonės yra iš pasienio teritorijų, esančių arti Sirijos, tad jie yra tokioje konfliktinėje situacijoje ir mums reikia atidžiai į viską pažvelgti, nustatyti, kokios konkrečios yra problemos ir be abejo aptarnėti visą tai su šalimis partnerėmis, ypač kai kalbame apie kurdams kylančias problemas ir jų teikiamus prašymus. Ačiū. Žodis poniai Stevens. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai. Žinau, kad galbūt pakartosiu tai, ką jau sakė kolegos, tačiau vis dėlto norėčiau pasakyti vieną dalyką. Kalbant apie naująjį privalomąjį perkelimo mechanizmą, jo tikrai nepakanka. Man atrodo, kad mes pamirštame išorės sienų apsaugos klausimą ir Europos Sąjunga panašu daugiau žvelgia į nacionalinius interesus, o ne į prieglapšio prašytojų interesus. Ir mus stebina šio plano uh, ambicijų trūkumas. Kalbant apie perkelimo mechanizmą, jis netrodo proporcingas atsižvelgiant į dabar egzistuojančius migrantus rautus keliaujančius į Europos Sąjungą. Ir man atrodo, kad dabartinės Šengeno erdvės taisyklės tikrai nėra tinkamai e, taikomos, reikia procedūrų, reikia tinkamo bendradarbiavimo ir reikia geriau parodyti solidarumą su Italija, Graikija, Vengrija, net ir to kol kas šiuo metu nesugebama padaryti. Nu, kalbant apie tuos E, karštuosius taškus, pabėgėlių prieimimo taškus. Reikia nepamiršti to, kad mūsų valstybės narės prašo uh, daugiau solidarumo Europos Sąjungoje, tačiau tikimės, kad ministrų taryba galės patvirtinti tokią poziciją, kuri bus primtina visiems. Ačiū. Dėkoju. Pone Bil, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi komisijos e, pasiūlymų dėl nuolatinio perkelimo ir džiaugiuosi, kad čia taip pat yra bendro prieimimos procedūra taikoma. Vis dėlto turiu keletą klausimų komisijai. Norėčiau paklausti, kaip jie žvelgia į atsakomybės ryčių pasiskirstimą tarp valstybės narių. Turiuomenė tas valstybės narės, kurios perkels pabėgėlius ir kurios priims pabėgėlius, kaip bus nusprendžiama, kiek žmonių perkelti, kaip tie asmenys bus e, pasirenkami, kas priims galutinius sprendimus ir apskritai kaip tai funkcionuos praktikoje, atsižvelgiant į tą didžiulį skaičių žmonių, kuris tiesiog, e, kuris tiesiog plūsta į ES. Dabar dar vienas klausimas dėl vaikų. Ar perkelimo schemoje yra kažkas numatyta, kalbant apie prioriteto suteikimą šeimoms, nelydimiems nepilnamečiams ir panašiai. Dar vienas dalykas - kalbėjote apie deleguotusius teisės aktus ir apie tai, kad jie būtų naudojami e, schemos aktyvavimui. Tačiau norėčiau paklausti, kokiais kriterijais būtų vadovaujamas ir kaip būtų nusprendžiama, ar e, situacija yra tokia, jog reikėtų pradėti taikyti mechanizmą. Dar vienas klausimas panašus į tą, kurį uždavė Monika. E, Kaip, kas nutiktų tuo atveju, jeigu vienas asmo būtų perkeltas į tam tikrą valstybę narę, ar perkelimas galėtų tik tai valstybei nariai, ar asmo vis dėlto galėtų laisvai judėti po visą Šengeno erdvę, nes žinome, kad be abejo pabėgėliams kai kurios valstybės narės yra patrauklesnės nei kitos. Na ir kas nutiktų tuo atveju, jeigu būtų asmo perkeltas į vieną valstybę narę ir po poros dienų asmo nuspręstų, kad jam ten nepatinka ir jis nori persikelti kitur, tad ta visa perkelimo sistema tarsi subirėtų. Na ir be abejo, reikia atsižvelgti į asmenų pasirinkimo laisvę, tačiau reikia užtikrinti ir, kad perkelimo mechanizmas būtų realistiškas, funkcionuojantis. Dabar dėl tų saugių kilmės šalių. Visų pirma, norėčiau paklausti, kodėl komisija siūlo tik privalomą perkelimo sistemą. O, nes, o ne perkelimo Europos Sąjungos sistema. Tad galbūt čia reikėtų būtent apie tai kalbėti ir kalbėti apie teisėtą perkelimą Europos Sąjungą, nes taip asmenys išvengtų nesaugaus keliavimo Europos Sąjungą. Ir man tai yra tiesiog mistika. Galbūt komisija galėtų paaiškinti savo argumentus. Dabar dėl saugių kilmės šalių pritariu tam pasiūlymui ir Pritariu ir tam, ką sakė kolegos. Komisija gana aiškiai pasakė, jog e, bus atsižvelgiama į vairius kriterijus, tačiau kalbant apie Mm, pavyzdžiui, vykstančias diskusijas dėl Turkijos. Kaip suprantu, kiekvienas asmo bus vertinamas e, atskirai, kiekvienas atvejis bus vertinamas atskirai ir masiškai asmenys nebus grįžinami, pavyzdžiui, į Turkiją. Dabar kalbant apie valstybės narės, apie tas valstybės narės, kurios turi savo sąrašus ir kurie skiriasi nuo komisijos siūlomojo. Tad kaip viskas bus suderinta, kaip tai bus suderinta praktikoje. Dabar norėčiau dar pasirauti dėl Gambijos, Pakistano ir kitų uh, šalių, kur, iš kurių dabar atvyksta tiesiog tūkstančiai migrantų, ekonominių migrantų, tačiau ne pabėgėlių. Tačiau be abejo visi jie turi teisę prašyti prieglopšio. Ar komisija gėdina apriboti saugių gražinimo šalių sąrašą? Ar e, jis bus e, gana platus, norėtume sužinoti daugiau apie tai. Dėkoju. Ponas Pelėjus, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Daug e, e, man svarbių klausimų jau buvo paminėti kolegų. Na ir kalbant apie antrąją migracijos paketą ir tai, e, ką komisija į jį įtraukė, tikiuosi, kad taryba tuo vadovausis ir tai taps puikiu pagrindu tolesniems veiksmams, ypač kalbant apie uh, nuolatinio perkelimo schemą bei čia taikomas taisyklės. Man atrodo, tai yra tinkamai subalansuota schema. Na, kalbant apie 10 procentų nedarbo lygį, galbūt jį dar būtų galima persvarsyti, tačiau tai yra tokia nedidelė detalė. Dabar dėl saugių kilmės šalių sąrašo norėčiau pasiteirauti. Jeigu prieglopšio prašytojas yra vienos iš šalių esančių šiame sąraše pilietis, tada reikėtų išanalizuoti, e, kokiu greičiu reikėtų išanalizuoti pateiktą prašymą. Ir norėčiau daugiau sužinoti apie tai, ką apima ši naujoji procedūra. Man atrodo, kad. Man atrodo, kad kalbant apie pabėgėlių sugražinimą ir apie dabar susidariusią padėtį, na, Tai tikrai yra sudėtinga situacija. Ir man atrodo, kad komisija turėtų imtis papildomų veiksmų e, ir rasti kažkokį tai būdą, kaip atskirti pabėgėlius, prieglapšio prašytojus ir tiesiog ekonominius migrantus. Ačiū. Ačiū. Pane Misolai, paveikingi diskusijų pažiūrėjau nebuvote, tad esate koordinatorės, tada klausimas, ar norite pasakyti dabar, ar po vėliau, po, po kitos uh, diskusijų dalies. Nes kiti klausimai bus daug trumpesni, tad kaip jums patogiau, ar norite kalbėti dabar ar vėliau? Taip pat galite pateikti apibendrinimą. Tad ar norite kalbėti dabar? Prašau. Metsilver, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai atsiprašau, bet man reikia išėti kitą posėdį už poros minučių, tad galbūt ir ne, nebūsiu posėdžio pabaigoje. Keli dalykai. Gerai, kad šiandien svarstume šį klausimą. Gerai, kad tai vyksta porą valandų prieš vidaus reikalų ministrų susirinkimą. Vertiname pasiūlymus kuriuos siūlo priimti bendro sprendimo procedūra. Ir čia parlamentas turi tiek pat įgaliojimų, kiek ir taryba. Tai yra labai gerai. Manau, kad mes toliau turime išlaikyti vadovauti vaidmenčių klausimų ir manau, kad po piet jau kiek geriau žinosime apie valstybių narių situacijas, pozicijas ir galbūt valstybės narės ne vien tik kartos savo pozicijas. Tikimės, kad jų nekartos tą patį per tą patį perkeliamas ES viduje. Tai tikrai reikia kalbėti apie kriterijus, kad e, neskurtume tokio mechanizmo, kuris būtų neproporcingas, neproporcingas, pritaikytas, ne, neproporcingas vienai kitai šaliai. Manau, kad šis pasiūlymas turi būti priimtas, nes mes tikrai visi laukiame šio sprendimo, nes laikinos priemonės nepadeda dėl teisinių trūkumų, dėl teisinių kliučių kurios kyla Europos komisijai. Tad tikiuosi, kad pagaliau pavyks sukurti mechanizmą, kuris veikia. O dabar dėl asmenų pasirinkimų. Kai kurie kolegos išsakė nuomonę, kad reikia atvekti imigrantų požiūrį ir jų pasirinkimus. Ir mes tai palaikome. Taip pat prieš jūs balsavimą dėl rezoliucijos, kurioje tai, tai sakome. Tačiau taip pat reikia tikrai nepamiršti, kad tų asmenų teisės reikia atsižvelgti, kad jos turi būti esminis dalykas. Tačiau valstybės narys turi nesislėpti už to ir nesidakstyti šiuo dalyku kaip kažkokio pasiteisinim, kurio nepriima žmonių. Negali, kad, kad valstybės narys sakytų, jog niekas tiek nedarys į mūsų, į mūsų šalį E, važiuoti, tad mes ir neduosime tinkamų prieglupščio sąlygų. Čia reikėtų daugiau paspausti. Toliau, dėl valstybių sąrašo, tai mūsų frakcija nuolat jau seniai prašė tokio dalyko, mes tai palaikome. Jeigu pažiūrėsime į ESO ataskaitas, tai matysime, kad yra didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių, tarp to, kaip jos svarsto svarsto prašymus ir kaip tai siejasi su, su tų valstybių narių santykiai su tomis trečiomis šalimis. Ir tuomet svarstama, ar siūsti e, žmonės atgal ar ne. Reikia, žinoma, sistemą svarstyti. Ir reikia atvirkti tai, kad gali tose kilmės šalyse pakilti dar daugiau spaudimas ir tuomet reikės iš naujo svarstyti, kas gali, kas negali čia patekti. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti vėliau, po kitų klausimų. Ačiū. Puiku, ačiū. Pereikime dabar e, toliau ir duokime komisijai galimybę atsakyti, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Per 80 klausimų komisijos sulaukė. Pirmininkas, na, manau vis tiek jie grupuoja tam tikras grupės, tik klausimai. Pastengsiu daugumą jų atsakyti, tačiau, žinoma, daugiau galėsim patikti, vėliau galėsim patikti daugiau informacijos apie šiuos teisėkuros pasiūlymus darbo įgoje vėliau. Pirmininkas, na, norėčiau pasakyti, kad buvo labai konkrečių klausimų, kurias uždavė nariai. Tad būtų galima galbūt atsakyti arba raštu atsakytos klausimai. Kai kurie klausimai tikrai buvo užduoti rimti klausimai, kuriuos reikėtų atsakyti. Kokios klausimai? Ačiū. Taip, na, pasitengsiu daugiausiai klausimų atsakyti dabar. Ir, žinoma, bus galima dešalių pagrindų toliau bendrauti. Dabar dėl karštų taškų, dėl hotspots ir dėl perkelimo Europos Sąjungos viduje. Tai, na, mums akivaizdu yra, kad Žinoma, įvairios agentūros čia turi padėti ir Frontex, ir Europol, ir ESA. Ir visas jos turi remti valstybę narę, kad užtikrintume, jog perkelimo sistema veiktų. Tas pats jau vyksta Graikija, pavyzdžiui, dabar mes esame sukūrę regioninį biurą, nusilio darbuotojų. yra keliose keli biurai, vienas Italijoje, kitas Graikijoje. Ten vyksta koordinavimas su, su vietos tarnybomis, kad būtų užtikrinta, jog tikrai žmonės registruojami, kad paimų įprašnas spaudai ir kad viskas yra tvarkoma pagal ES teisės aktus. Taigi tai yra tikrai esminis dalykas ir mes labai daug išteklių skiriame šiam klausimui. Toliau. Dėl Dublino sistemos klausimo, gyvai jie ar ne. Na, čia toks jau filosofinis klausimas. Tačiau pasinė, kad sistema na, nežlugo. O ką mes bandome padaryti, tai mes bandome sistemą iš, ištaisyti ir pagerinti ir numatyti krizinės e, sistemas, krizinės priemonės. Būtent to siekime. Tiesiog siekime pagerinti Dublino sistemą. Tačiau svarbus yra principas, kad būtų galima žmonės gražinti. Ir svarbu sakyti, kad mes šiuo mechanizmu siekime palengvinti spaudimą toms šalims, kurios patiria srautus ir pagerinti Dublino sistemą taip. Nes prieglūšio prašytojai neturi teisės rinktis valstybės, į kurią keliaus. Jie bėga gelbėdami gyvybę, jie tiksta į Europą ir Europą juos e, apsaugos ir apgins, tas taip. Tačiau prieš prašytojas neturi teisės būtinai galėti nukeliauti į Vokietiją arba Švediją, pavyzdžiui. Tai yra labai svarbus klausimas. Ir tas antrinis judėjimas yra labai svarbus. Jeigu leisite antrinį judėjimą, tuomet pati sistema perkelimo neveiks. Ir tuomet ir Dublino sistema neveiks reikia užtikrinti, kad to antrinio judėjimo būtų kiek įmanoma mažiau. Ką dabar tai sako dėl pasirinkimų, kuris bus pasakyti prieš prašytojai. Na, kai kurie komiteto nariai sako, jog į prašytojų turi teisę prašyti, kur nors būtų perkelti vieną kitą valstybę, bet noriu pasakyti, kad ne, jie tokios teisės neturi, nes visi paprašytų važiuoti į Vokietiją arba Švediją. tokia sistema nebūtų sąžininga. Ką norime padaryti? Norime atsižvelgti į jų pasirinkimus, tačiau turi būti kriterijai. Pavyzdžiui, kalbos klausimas. Ar asmo kalba, pavyzdžiui, vokiškai, jeigu kalba vokiškai ir daugiau šansų, kad jis galbūt galės važiuoti į Vokietiją, galbūt važiuos į Vokietiją, tarkime, jo kvalifikacija ir taip toliau. Taigi, reikia atsvegti į prieglobščio prašytojų pageidavimus, norus, tačiau ne, jie neturi te, tokios teisės. Tai, tai nėra teisės klausimas. Jeigu, pavyzdžiui, viena valstybė narė norės perkelti kitą valstybę narę, tos asmenys su ESO parama, tuomet galima kalbėti apie atsižvelgimą jų pasirinkimus. Dar toliau dėl antrinio judėjimo. Jeigu žmogus yra perkeliamas į Lenkiją, pavyzdžiui, už dvydieną atsidūrė Vokietijoje, tai Vokietijos tarnybos turi teisę tą asmenį siūsti atgal į Lenkiją, nes jis buvo perkeltas į Lenkiją. Dėl asmens teisės laisvą judėjimą, tai noriu pasakyti, kad asmo galėtų judėti Šengeno zonoje, tačiau jis neturėtų teisės įsikurti, apsigyventi toje kitoje valstybėje narėje kaip įprasta su prieglobsčių prašytojais. Jie gali laisvai keliauti Šengeno teritoriją, tačiau neturi teisės ten apsigyventi kitoje šalyje, įsikurti kitoje šalyje. Bent jau pirmos penkis metus. Toliau dėl EZO vaidmens. EZO vaidmuo yra ne tik patariamasis, jie padeda apdoroti pilčio prašymus, taip pat padeda apibriežti migrantų profilius, analizuoti valstybės narėms, tačiau ESO negali pakeisti vietos tos, tos valstybės priglašio tarnybos. Vien dėl to, kad ESO dirba 80 žmonių. Ir net jau būtų per daug prašyti to 80 žmonių. Vokietijoje dabar e, prieš tarnybos samdo dar 2000 žmonių papildomų. Tad esame gali pakeisti tokių tarnybų. Nebent, kom, nebent komitetas uh, papildytų esą darbuotojų skaičių iki kelių tūkstančių, tuomet būtų galima kažkam veikti daugiau, tačiau su 80 žmonių tai tikrai nedaug ką galima nuveikti. Tad sakau, kad e, reikia na, išlaikyti tokį proporcingumą galvoje, kaip prašome uh, ko nors iš Frontex arba EZO. Toliau. Trečiasis kilmės šalis. Taip, saugiosios šalis. Na, Kopenhagos kriterijai tai nėra būtina sąlyga patekti į saugių šalių sąrašą tas sąlygos yra prašytos prieglobsčio prašymų direktyvoje. O sutartis mes naudojame tiesiog kaip papildomą priemonę, sakydami, kad štai šalis kandidatės iš principo atitiko Kopenhagos kriterijus, dėl to tai yra dar viena priežastis, kodėl jas galima įtraukti į sąrašą. Tačiau sąrašas yra nebaigtinis. Ir kaip pasiūlymo iškinamajame memorandume Rašome, galima įtraukti kitas valstybės, pač iš Afrikos, galima sąrašą plėsti. Tačiau reikia labai gerai išanalizuoti to šalies situaciją. Taigi, pažiūrėjau, galima vienu ar kitu metu įtraukti Gambiją galbūt. Tačiau prieš tai reikia labai gerai išanalizuoti Gambijos situaciją, žmogaus teisę padėti, tai, yra teisės viršinybė ir taip toliau. O vakarų Balkanų atveju tai mes nuolat stebė situaciją, nes vyksta darybos dėl stojimo. Pagal dažtai skyrių, pavyzdžiui, vyksta stebėjimai. Stebime prielušio prašymo situaciją, stebime ar ten teisė viršinybė. Taigi visų tuo pagrindu Europos prielušio paramos biuras JASO yra pateikęs ataskaitų, pagal kurios manome, jog Vakarų Balkanų šalis galima įtraukti į šį sąrašą. Vėlgi, kaip sakė daug parlamento narių, šis sąrašas nereiškia, kad kažkaip bus automatiškai sprendžiamas visos bylos. Ne, kiekviena byla bus vertinama atskirai. Ir procedūros bus taikomas kiekvienam prašymui. Ir prieglaišio prašytojas gali visuomet pateikti įrodymų, kad jo atveju, pavyzdžiui, Turkija jam yra nesaugi. Jeigu taip jau atvirai pasakytume, kad e, kurdas atvyks ir paprašys priglobščio Europoje ir sakys, kad Turkijoje jam yra nesaugu, tai na, jis turės teisę gauti prieglobstį Europoje, jeigu įrodys, kad tikrai Turkija nesaugu. Taigi ši sistema tikrai nesustabdys žmonių nuo prieglobščio prašymo, Tiesiog procedūros bus greitesnės. Ir tarnybos tuomet galės daugiau dėmesį skirti kitoms byloms, kurios yra sudėtingesnės. Toliau. Labai daug kas kalbėjo apie Romus. Jeigu pažiūrėtume, kiek sutikima prieglopščio Romos, Romams, tai pasimti, kad labai labai mažai jų gauna prieglopsti, nes pragyvenimo lygis nėra taip pakankama sąlyga. Nes jeigu tai būtų pakankama sąlyga, tai labai labai labai daug žmonių galėtų atvykti. Taigi tai nėra pakankamas kriterijus suteikti prieglopsti. Tačiau jeigu jau tie žmonės yra persikėjami, tai visai kitas klausimas. Toliau, dėl sąrašo. ar šis sąrašas paveiks nacionalinius sąrašus. Tai, tai paveiks. Nacionaliniai sąrašai ir toliau egzistuos, bus taikomi, tačiau kai bus šalis įtraukiama į bendrą sąrašą, tai šitas sąrašas pasidaro svarbesnis. Ir jis yra taikomas visos valstybės narėms. Tačiau nacionaliniai sąrašai išliks, nes karts valstybės narės tiesiog na, susidurs su įvairiais skirtingais migrantų srautais. Ir pavyzdžiui, gali būti, kad, tarkim, iš Bangladešo asmenys prašo priglobščio vienoje konkrečioje valstybė narėje, o ne visose kitose. Todėl tai valstybė nariai gali būti svarbu spręsti Bangladešo klausimą, įtraukti Bangladešą galbūt savo asmeninį, tos valstybės narės sąrašą, tačiau galbūt nereikia Bangladešo įtraukti, tarkime, į bendrą Europos Sąjungos sąrašą. Taigi taip jie greta veiks abu sąrašai. Sekundėlė. Kažkas sakė į jį klausimus dar. Toliau taip. 25 procentų klausimo, kuris buvo užduotas. Tai jeigu pažymė į tos valstybės narės, kurios virš 25 procentų taisyklę, tai matysite tenai Siriją, Iraką ir Eritreją, trys šalis. Tai kai jau pasiūlymas bus priimtas, tuomet matysime, kokios, ar daugiau yra šalių, kurios viršys 75 e, procentų taisyklę. Gal per porą metų kitų valstybių tas atsidurs. Tačiau kodėl būtent tokį slenksnį numatome? Tai yra todėl, kad norime išvengti tuo atveju, kuomet Europos Sąjunga būtų perkelinėjami asmenis, kuriems nereikia prieglopščio. Kodėlgi, nes, pažiūrėjau, kalbėtume apie gražinimo sprendimus. tarkime, yra prieglobščio prašytojai iš šalies, kuomet labai mažai patekinam prašymų. Ir dabar, jeigu juos perkeltume į, iš Italijos ir Graikijos į Lenkiją, tuomet Lenkijos tarnybos turėtų atsakyti jų prašymus, atmesti prašymus, nes dažniausiai dauguma prašymų atmest, atmestama. Ir tuomet e, Lenkijos tarnybos turėtų gražintos asmenis į kilmės šalis tai galiausiai šitų, kad mes jau išleidome daug pinigų, juos perkeldami į Lenkiją ir paskui tai mums kainuos dar papildomai juos gražinti į kilmę šalį. O geresnė sistema būtų tuos asmenis, kurie negali gauti tarptautinės apsaugos, juos iš karto iš šalies, į kurią atvyko, iš karto gražinti atgal. Jų geriau būtų neperkelinėti ES viduje. Todėl tiesiog efektyvumo labui numatome tam tikrus kriterijus tam tarptautiniai apsaugai. Toliau. Buvo klausimas dėl nuolatinės e, taikelimo sistemos. Tai manau tikrai klausimas yra geras ir pirmininkas Junkeris per savo kalbą apie ES padėtį dabar aptikalbėjo, kad reikia nuolatinės sistemos. Reikia ir nuolatinės perkelimo ES viduje sistemos, ir nuolatinės perkelimo į ES sistemos. Reikia abiejų dalykų. Reikia vesti būdų, kaip teisėtai tiems žmonėms asmenims patekti į ES. Toliau buvo daug klausimų, kaip praktiškai atrodys perkelimo ES viduje sistema. Ir būtent tai mes dabar rengiame, jau 40 tūkstančių prašytojų iš šiai grupė yra patvirtinta sistema, kaip neturėtų veikti. Ir ESO ir kitos tarnybos susirinko jau šiandieną aptarti, kaip tai įgyvendinti. Taigi procedūra yra sudėtinga. Būtų galima ilgai ją pristatinėti, tačiau geriau būtų parengti atskirą posėdį šiam klausimui. Pavyzdžiui, spalio pradžioje, kai sistema bus pradėta taikyti, kaip tai vyksta. Tačiau esmės Italija ir Graikija kartu su biuro pa, parama vertins tos asmenys, sukurs profilius, identifikuos asmenys ir nu, nu, numatys, kurias asmenys reikės paskirti, e, tai yra perkelti. O tuomet valstybės narės kas tris e, mėnesius su savo pareigūnus ir, pavyzdžiui, tarkime, Suomija nutars 2000 asmenų priimti. Tai jie, tarkime, priims 500 per vieną mėnesį galbūt, galbūt 500 mėnesius dar po metų. Taigi visą tai mes suderinsime iš anksto tą sistemą, skirsime paramą ir tai visą, visą tai suderinsime pagal valstybių narių pajėgumus. Ir kuomet nustatysime tam tikrą grupę žmonių, kurios reikia perkelti, tuomet e, bus atliekami saugumo tikrinimai, kad tikrai visiems tiktų saugumo garantijos, kad tai tiktų ir šalies, iš kurios perkeliame tarnyboms ir šalies, į kurią perkeliame tarnyboms. Ir tada bus perke... žmonės transportuojami. Ir tada kartu su tarptautinė migracijos organizacija jau reiksime patį pakelimą turi transportą. Kaip jau sakiau, dabar jau pradėsime su pirmais 40 tūkstančių asmenų, dėl kurių starta, šiek tiek daugiau negu 40 tūkstančių, ir pabandysime sistemą įgyvendinti, žiūrėsime, kaip tai praktiškai veiks, ir tuomet galbūt galėsime pasimokyti iš to ir nustatyti tas sistemas e, nuolatiniai sistemai. Tikiuosi, kad po, po pietų šiandien sutarsime dėl 120 tūkstančių, tuomet vėl bus galima pasiremti ir šią patirtimį, Taigi bus galima pasiimti šiomis dviejomis laikinomis sistemomis ir tada bus galima priimti ir ištobulinti nuolatinę sistemą, nuolatinį mechanizmą. Kaip jau sakiau, kaip kritikoju, parlamento nariai sakė, tikrai yra būtina tą sistemą įgyvendinti. Nuolatinė sistema yra būtina, neužtenka vien laikinų sistemų. Toliau. Buvo klausimų dėl to, kai, kada įsigalios krizinis mechanizmas. Manau, kad tekste tai gana aiškiai pasakyti yra. Ir e, taip pat mes galime dar toliau apibrieštis gerinti, tačiau ten yra nunorti, kad krizė turi būti tokia, jog net ir gerai veikiačiai prieglobsčio prašymo sistemai turi būti keliamas didžiulis spaudimas. Ir pane Metsalabėje, kiek klausimą, norėčiau pasakyti, kad aprieštai kalbame ir apie tai, kad atsižvelgiama ir į tos valstybės narės dydį. Taigi, kriterijus bus pritaikytas kiekvienos valstybės narės apie tai, koks spaudimas ta valstybė narė patiria. Tai nebus vienas kriterijus visiems tos, toks pat. Ir mes numatėme gyventojų skaičių čia ir prieglašio prašytojų per vienam tai skaičiui tenkačių. Taigi norime pagerinti esamus teisės aktus dėl perkelimo ir įtraukti papildomus veiksnius. Tai manau, manau kad to galime ir baigti. Ačiū, ponė pirmininkė. pirmininkas. Jei kas nors iš komiteto narių jaučia, kad jų klausimą nebuvo atsakyta, tai galima raštu užduoti klausimą, tačiau žinoma yra, būtų gerai, kad kuo daugiau paukščių klausimų būtų atsakyta. Taigi, ar nariai mano, kad jų klausimus nebuvo atsakyta? Pane Winberger, galbūt galima raštu atsakyti klausimą. Just... Jums leidus labai trumpai norėčiau atsakyti klausimą apie tai, kaip bus e, gabenami asmenys iš vienos šalies į kitą, kaip jie bus perkeliami, bus suteiktas dokumentas, jei e, žmogus neturi jokios kelionės dokumento. Taigi tokie e, kelionės dokumentai, lise pasi, kaip jie yra vadinami, yra numatyti ir čia neturėtų kilti jokių problemų. Dėkoju. Iš tikrųjų, nelengva yra atsakyti visus šios klausimus. Ir ponė Mišel, aš norėčiau dabar jūsų paprašyti likti šioje salėje ir atsakyti klausimus susijusius su, į klausimus susijusius su kitų darbo tvarkės punktų. Tai yra punktai nuo 6 iki 10 neteisėjai, kurios dokumentai, gal galėtumėt e, mums apie juos papasakoti. Right. Um, sorry to be a bit long because we cover. Atsiprašau, kad gal kalbėjau kiek ilgai, bet e, juk tas klausimas buvo susijęs su keturiais e, darbo atvarkės punktais. Kolegams taip pat norėčiau priminti, kaip vyksta mūsų diskusija. Mūsų diskusija padaryta į tris dalis, antroji dalis yra skirta neteisėkros dokumentams. Prie jos dabar ir periname. Pane Mišelį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, komisijos komunikatas dėl ES viešųjų pirkimų taisyklių taikymo ir dabartinės prieklapščių krizės. Mes pastebėjome, kad viešosios institucijos patiria didžiulį spaudimą dėl didžiulių migrantų srautų. Ir todėl jos turi kurti papildomus centrus, didinti, plėsti savo infrastruktūrą, ieškoti, kas teiktų maistą, drabužius ir taip toliau. Ir mes norėtume todėl supaprastinti viešų pirkimų taisyklės šioje srityje. Ir šiame komunikate yra nurodyta, kokios yra dabar ES galiojančios taisyklės taikomos tokiems viešiesi, viešiesiams pirkimams. Ir kalbama apie tai, kad galima būtų viešusius pirkimus e, surenkti labai greitai. Mes norime užtikrinti, kad naujoji viešųjų pirkimų direktyva užtikrintų deramą lankstumą tiek e, nacionaliniams, tiek vietos uh, institucijoms valstybės narėse. Tai yra pirmoji pastaba. Antras dalykas, kurį noriu pasakyti, tai yra gražinimas. Mes patvirtiname Europos Sąjungos veiksmų planą dėl gražinimo ir taip pat e, gražinimo vadovėlį ir gairias. Nes dabar kalbame apie visos savo priekaušių sutikimų sistemos patikimumą. Jei mes pažvelgsime tai, kiek prašymų yra patvirtinama ir kiek asmenų yra gražinama, pamatysime, kad labai daug ekonominių migrantų ieško laisvė, laimės, prašydami prieglopšio. Jų prašymai yra atmetami, tačiau labai mažai kas iš jų grįžta į savo šalis. 40 procentų nelegalių migrantų uh, išvyko. Aš kalbu apie migrantus, kurie, ta, e, kuriems buvo įsakyta palikti ES teritoriją. Tai reiškia, kad 10 procentų, 60 procentų liko ES teritorijoje. Tai reiškia, kad gražinimo politika neveikia pakankamai veiksmingai. Ir Gražinti asmenys nėra labai lengva. Gali būti, kad kai kurios valstybės narės neskaitam pakankamai finansinių ir kitų išteklių, o kartais gražinti užsieniečius, jų kilmės šalį yra sunku dėl to, kad kilmės šalis nebendradarbiauja su mumis. Todėl mes norime patobulinti gražinimo sistemą tam, kad Europa galėtų geriau gražinti tuos užsieniečius, kurie neturi teisės gauti prieglapščio ES jų kilmės šalis. Ir mes norime sustiprinti bendradarbiavimą su jų kilmės šalimis ir tranzito šalimis. Čia reikėtų pabrėžti, kad visos siūlomos priemonės visiškai atitinka tarptautinės konvencijas, žmogaus teisės standartus ir ES hartiją dėl pagrindinių laisvių ir teisų. Mes norime, kad gražinimo direktyva, kurioje yra numatyta daug saugiklių, gerai būtų taikoma tam, kad visa gražinimo sistema būtų geresnė, kad įveiktų geriau ir kad kartu būtų užtikrintos užsieniečių pagrindinės e, teisės. Iki metų pabaigos mes ketiname pateikti pakeitimą Frontex reglamentui tam, kad galime būtų sustiprinti jo įgaliojimus ypač gražinimo srityje. Čia mes e, siūlome sukurti biurą Frontex agentūroje, kuris, stebė, e, kuris ir dalyvautų gražinimo procedūroje. Taip pat norime šiek tiek pakeisti šiandien informacinę sistemą tam, kad e, galima būtų užtikrinti, kad uh, tuo atveju, kai priimamas yra sprendimas gražinti asmenį į kilmės šalį, informacija apie tai būtų patalpinama šiandieno informacinėje sistemoje. Nes e, mes matome, kad tai būtų naudinga, nes jei patautas e, užsienietis grįž vėl į šiandieno erdvę, bet į kitą šalį, negu jis tai buvo atvykęs anksčiau, ta, ta pirma, e, antro šalis turėtų teisę matyti uh, šiandien informacinėje sistemoje, kad tas žmogus jau buvo kažkada išsiųstas iš ES. Be to mes ketiname aptarti su. Ketiname aptarti tai, kaip galima sustiprinti apskritai šiandien Frontex vaidmenį gražinimo procedūroje. Ir apie tai kalbės ES vadovai artimiausiame posėdėje. Mes taip pat norime stiprinti bendradarbiavimą su kilmės šalimis, pirmiausia, su Afrikos šalimis, pasitelkdami 30 straipsnį, o ne kotonų sustarimo nuostatas. Tas straipsnis suteiktų mums deramą teisinį pagrindą gražinimo procedūrai. Ir taip pat e, siūlome e, konkrečias priemonės toms šalims, iš kurių atvyks migrantų daugiausia. Kai kalbame apie trečiasias šalis, Reikėtų taip pat nepamiršti, kad e, gražinami asmenys turėtų būti tinkamai reintegruojami. Todėl po Valėtos e, aukščiaus lygio susitikimo bus kuriamas e, atskiras fondas skirtas būtent šiems veiksmams. Mes taip pat parengėme ir gražinimo vadovą, kuris yra susijęs su komunikatu dėl gražinimo. Uh, Ir šiame vadove yra nurodytos garės skirtos valstybėms narėms apie tai, kaip galima būtų veiksmingiau vykdyti gražinimą. Ten yra kalbama apie tai, ką turėtų daryti pasienio pareigūnai, policijos pareigūnai, migracijos darbo, institucijų darbuotojai ir kiti valstybės tarnautojai. Taip pat kalbama ir apie tai, kaip turėtų veikti stebėsenos institucijos. Iš esmės, tas e, vadovas yra panašus į Šengeno erdvės pasienio pareigūnams skirtą vadovą. Ten labai, nurodyta labai konkrečiai, ką turėtų daryti e, pareigūnai kiekvienu atveju. Yra tiesiogiai susijusi su gražinimo direktyva. Tai nėra teisėkuros dokumentas, tai yra tiesiog direktyvos gyvendinimui pagerinti skirtas dokumentas. Ir jame kalbame apie tai, e, kokiu gari turėtų laikytis e, įvairių tarnybų pareigūnai kasdienėje veikloje. Mes parengėme tą dokumentą atsižvelgdami į pastarų penkerių metų patirtį, bendravėme ir su kontaktiniu komitetu, bet Europos parlamento sekretariatas taip pat dalyvavo rengiant šį dokumentą. Tai tiek apie gražinimo vadovą. Toliau pat, Afrikai skirtas patikos fondas Pone Magerinį dalyvavo rugsėjo 15 dieną vykusime bendrame užsienio reikalų ir žmogaus teisų komitetų posėdį. Jį pristatė mūsų naują dokumentą dėl migracijos. Jums yra žinoma, kad mes parengėme finansinį paketą, kuris bus skirtas patikros fondui, kol kas mes kalbame apie 1,8 milijardo eurų, kuris kurie bus skirti e, visumoje bendradarbiavimo projektams susijusiems su migracija. Ir tas paketas bus pristatytas Valėtoje vyksiančiame susitikime. Jis vyks lapkričio 11-12 dienomis. Mes norime remti tuos projektus, kurie yra susijęs su migracija. Tai galėtų būti pavyzdžiui ir gražintų migrantų reintegravimas, taip pat užsieniečių prieimimo infrastruktūros plėtra Afrikoje, taip pat projektai skirti pabėgėlių gyvenimo sąlygoms gerinti, jaunimui įdarbinti ir užimti ir taip toliau. Ar jau, aš jau pakalbėjau apie visus punktus nuo 6 iki 10? Taip, gerai. Kolegos, kalbame dabar apie neteisėkros dokumentus ir prašyčiau kolegų neviršyti dviejų minučių savo pasisakymuose. 11 val. 30 minučių ir yra numatyta svarstyti kitą klausimą ir mes norit, turėtume pradėti jį svarstyti laiku. Pane Holmeier, pirmiausia koordinatoriai. Pane pirmintė, gerbėjai ponai ir ponios, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad ji labai konkrečiai ir uh, labai išsamei papasakojo apie visus parengtus komisijos komunikatus. Manau, kad jie visi yra labai svarbus. Dėl gražinimo. Čia kalbame apie neteisėkuros dokumentą. Mums rūpi užtikrinti, kad būtų laikomasi žmogaus teisų, pagrindinių laisvių ir kartu turi būti labai aiškiai taip pat pasakyta, kad, kad tuo atveju, jeigu žmogus neturi teisės gyventi Europos Sąjungoje, jis gali būti gražintas iš savo kilmės šalį. Kartais gali atsitikti taip, kad uh, dėl uh, siūlomų gairių asmenys, kurie turi teisę gauti prieglastį Europoje, susidurs su problemomis. Integruoti asmenys tikrai nėra labai lengva, nes čia reikėtų papildomų priemonių ir švietimo, ir sveikatos apsaugos sritėse. Ir būtų įdomus sužinoti, kaip jūs ketinate keisti šiandieno informacinę sistemą. Gal galėtumėt konkrečiau pakomentuoti šį klausimą. Ir dėl gražinimo taip pat man būtų įdomu sužinoti, kiek konkrečiai ir įsamei komisija ketina išdėstyti būsimosios gražinimo e, sistemos detalės. Jūs kalbėjote apie Frontex agentūrą, jo galiojimų plėtrą ir apie prieglapšio paramos e, biurą. Šioms institucijoms reikia daugiau darbuotojų tam, kad galima būtų tvarkingai ir teisingai gražinti asmenys užsieniečius į jų kilmės šalis. Gal galėtumėte konkrečiau pakomentuoti šį pasiūlymą? Dėkuoju, toliau kita koordinatorė ponė Sipel. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad ji pakankamai glaustai papasakojo apie šiuos dokumentus. Dėl galiojimų nelabai ką galėčiau čia pasakyti, man atrodo, kad visiems yra aišku, kad daug ką galima būtų supaprastinti. Dėl gražinimo. Čia reikėtų suprasti, kad užsieniečiai nėra gražinami e, tvarkingai dėl to, kad valstybėms narėms kartais atrodo, kad tai nėra labai svarbu, bet yra kartais ir praktinių, ir humanitarnių priežasčių, dėl kurių gražinti asmenys nėra įmanoma. Ir tai taip pat reikia atsižvelgti. Ir šiame kontekste aš norėčiau paklausti, komisijos dėl gražinimo vadovo. Į mane kreipėsi keli susirūpinę piliečiai, kurie nerimauja dėl to, kad asmenys bus gražinami pasitelkiant įvairiausias priemonės, įskaitant ir smurtinės, prie, priverstinės priemonės. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar taip iš tikrųjų yra ir kaip bus vykdomi tie gražinimai. Dabar Afrikai skirtas patikos fondas. Nepamirškime, kad e, tas chaosas, kuris šiandien vyksta, tai kuris stebime Europoje, atsirado ne atsirado dėl to, kad kaip tik valstybės narės nenorėjo veikti. buvo susitarta su e, vyriausiųjų e, komisarų pabėgėlių klausimais, kad bus priimtas tam tikras e, migrantų skaičius, tačiau galiausiai valstybės narės to nepadarė. Užsieniečiai dažnai išvyksta iš savo šalies dėl e, jos legiančio skurdo, dėl, jokio, dėl to, kad jie neturi jokios perspektyvos. Ir jūs kalbate iš esmės apie tai, kad mes turėtume sukurti tą patikos fondą ir naudoti jo lėšas tam, kad galėtume geriau integruoti tuos asmenys. Tai reiškia, kad iš esmės bus kuriamos dar papildomos sienos, bus griežtinama sienų kontrolė. Uh, Bet ar to iš tikrųjų mums reikia? Ir dar vienas klausimas. Jei valstybės narės skirtingai taiko galiojančias procedūras, prieglapšio direktyvos nuostatas, kaip galim bus užtikrinti, kad užsieniečių prieimimo centrų darbuotojai galės sparčiai ir teisingai nustatyti, ar koks nors atvykęs užsienietis e, turi teisę reikalauti prieglapšio, ar jį reikia išsiųsti. Kaipgi galima bus pasitikėti 2002 veiklą? Dėkoju. Rytoj vyks, e, vyks svarbus klausimai dėl tų užsieniečių prieimimo centrų, vadinamųjų hotspots. Pane Vikstrom, dėkoju, kalbėsiu švediškai, todėl prašyčiau užsidėti ausinės. Kaip ir kiti kolegos, aš taip pat norėčiau padėkoti komisijai už pateiktą informaciją ir už tai, kad jį pristatė mums šios mm, komisijos komunikatus. Puiku, kad mes galime su komisija aptarti visus rūpimus klausimus, gal komisija visiškai, ne, ne visiškai ir uh, patenkina e, visus prašymus dėl informacijos, bet vis tiek labai gerai, kad tokia diskusija vyksta. Daug kas kalbėjo, kad mums reikia imtis veiksmų migrantų kilmės šalise, tam, kad žmonėms nereikėtų bėgti iš jų. Ir atėjo laikas mums tikrai prisimti mums tenkančią atsakomybę šioje srityje. Reikėtų taip pat ir plačiau kalbėti apie tai, kas vyksta Junktinių tautų vyriausio komisaro pabėgėlių klausimais stovi, e, administruojamuose pabėgėlių stovyklose. Finansavimo toms stovykloms tikrai uh, trūksta ir aš manau, kad mes turime čia prisimti didesnę atsakomybę už tai, kas ten vyksta. Dėl perkelimo Čia labai tragiška situacija. Kolegė visiškai teisingai pasakė, kad būtent šiam klausimui dabar turėtume skirti kuo daugiau dėmesio tam, kad užtikrintume, kad žmonės galėtų pradėti naują gyvenimą naujoje šalyje. Yra visiškai neprimtina, kad tik 15 valstybių narių šiuo metu dalyvauja jungtinių tautų administruojamojo perkelimo schemoje. Ir čia aš norėčiau pasakyti, kad JAV priima 40 procentus visų pabėgėlių, kurie turi kurios administruoja Junktinių tautų vyriausiasis komisaras pabėgėlių klausimas, o mes, Europos Sąjunga, kurioje 28 šalės, priimame tik tai 12 procentų tokių pabėgėlių. Aš manau, kad šį rytą mes jau išsakėme savo nuomonę, atkreipėme komisijos dėmesį į klausimus, kurie labiausiai mums rūpi. Ir aš norėčiau padėkoti visoms frakcijoms už labai konstruktyvę ir naudingą diskusiją. Dėkuoju toliau Kornilė Ernst. Kornilios nėra. Jis sugrįž šiek tiek vėliau. O Judith Sargentinė yra saliai? Ne. Lauros taip pat nėra. Pane Meijer? Ne, ir jos nėra. Pane Jotova? Ilijana, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat kalbėsiu savo gimtają kalbą, todėl prašyčiau užsidėti ausinės. Aš turiu du klausimus komisijai. Jūs kalbėjote apie tai, kad jūs ketinate keisti Frontexo reglamentą. Kaip jūs ketinate jį keisti? Ar jūs, kalbė, ar e, jūs ketinate suteikti kažkokius naujus galiojimus Frontex gražinimo srityje? Ar jūs ketinate e, atsižvelgti į kelių valstybinarių prašymą sugriežtinti ES išrasienų kontrolę? Uh, Ką komisija mano apie tai, kad kelios e, valstybės net pasitelkia kariuomenę tam, kad apsaugotų savo sienas. Ir antras klausimas, kuris yra bendresnio pobūdžio. Tai, apie ką jūs kalbėjote, tai, apie ką mes diskutavome pastrosiamis dienomis. Tai yra laikinosios priemonės. Ir jei nepavyks dėl jų susitarti, ar jūs turite atsarginį planą? Piteris. Aš kai ką norėjau pasakyti dėl anksčiau svarstyto punkto. Aš norėjau pakomentuoti trečiąjį darbo atvarkės punktą, tai yra krizinį perkelimo mechanizmą ir saugias šalis. Gerai, tai labai trumpai. Pirmiausia, aš manau, kad labai svarbu yra suprasti, kad mes šiandien susidurime su dviem problemom, kai kalbame apie perkelimą mechanizmą ir bendrą saugių valstybių sąrašą. Pirmiausia, man atrodo, kad perkelimo mechanizmas bus tik tai pirmasis žingsnis ir mums reikia labai konkrečių ir veiksmingų pabėgėlių integravimo priemonių tam, kad jie galėtų iš tikrųjų pradėti naują gyvenimą ES. Tai yra pirmoji pastaba. Antroji Komisijos atstovas sakė, kad mes turėsime bendrą ES saugių šalių sąrašą ir po to turėsime nacionalinius saugių šalių sąrašus. Bet tai nėra gerai, nes mes matome, pavyzdžiui, e, iš to, kas vyksta Vengrijoje, kad nacionaliniai saugių šalių sąrašai bus politizuojami, pasitelkiami vietos politikų politiniais tikslais. Aš manau, kad mes turime turėti tik tai bendrą Europos e, sąrašą, kuriame būtų nurodyta, kokios kilmės šalis yra saugios ir kokios tranzito šalis yra saugios. Tik tai taip, tokiu atveju ta sistema veiks. Taip, gal aš nepastebėjau, kad jūs norėjote pasisakyti dėl perkelimo mechanizmo. Tik už, ačiū už tai, kad atkreiptėte į tai mano dėmesį. Dėkuoju. Ponas Ždechovskis. Ačiū pirmkė, dėkuoju už tai, kad suteikėt man žodį. Aš noriu sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Aš taip pat pratęsiu tai, apie ką Piteris ką tik kalbėjo. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisijai už e, nuveiktą darbą. Kai skaičiau patiktus dokumentus, man e, labai apsidžiaugiu, kad komisija tikrai ketina elgtis labai ambicingai. Ir komisija pateikė nemažai informacijos. Dabar apie saugias šalis, saugių šalių sąrašą. Man priimtina, priimtinos yra tos šalis, kurios ten yra nurodytos, net ir Turkija man turėtų būti tame sąraše. Bet galima būtų įtraukti ir Bangladešą, ir Šilanką. net gal ir Tunisą. Manau, kad reikia suprasti, kad e, šių šalių piliečius galima bus gražinti sparčiau, greičiau. Monika Holmeier kalbėjo taip pat apie aktualią problemą. Nemažai Afrikos šalių piliečių atvyksta į Europą ir jei jiems nusilakimas prieklapstis, turime užtikrinti, kad jie galėtų saugiai grįžti į savo kelmės šalį. Kitaip įvairūs nusikaltėliai bandys jais pasinaudoti įvairiais tikslais ir tai būtų visiškai neprimtina. Mes matome, kas vyksta Sicilijoje esančios e, migra, migrantų ir pabėgėlių stovyklose. Tenai kartais užsieniečiai yra naudojami kaip vergai. Ir reikėtų padaryti viską, kad e, užkirstume kelią tokiai situacijai. Komisija šiuo metu stengiasi suformuoti bendrą gražinimo procedūrą, kuri būtų taikoma visoms Afrikos šalims. Nigerijoje, pavyzdžiui, prekyba žmonėmis yra traktuojama kaip nusikaltimas ir netgi už tą nusikaltimą numatytos bausmės yra pakankamai griežtos, tačiau maž, labai mažai asmenų būna. Labai mažai kas persikojamas dėl tų, tų nusikaltimų. Bet to man atrodo, kad da, da, 40 dienų terminas yra pernelik ilgas. Pane Vinberg. Ačiū. Mes kalbame apie gražinimo direktyvą ir man atrodo, kad tai yra nepaprastai svarbus klausimas. Tik 40 procentų užsieniečių negavusių prieglopšio yra gražinama jų kilmės šaliai. Kažką reikia daryti. Jei mes turėsime visiškai atviras sienas, tuomet migrantai, užsieniečiai plūs pas mus tikrai nulatos. Švedijoje, pavyzdžiui, policijo, policijos pareigūnai turėtų uh, užtikrinti, kad tie, kas negavo prieglapščio, būtų laikomi tam tikroje vietoje, tol kol jie nebus gražinti. Tačiau tų seniečių skaičiai yra tokie dideli, kad policijos pareigūnai nebesusitvarko. Jei kas nors pateikė, užsienietis pateikė prašymą suteikti prieglopsti, tas žmogus tas žmogus gali keliauti laisvai po visą Europos Sąjungą. Po 40 mėnesių tokio asmens piršto ant spaudai bus ištrinti iš sistemos. Tai reiškia, kad jis dar kartą galės atvykti ir keliauti vėlgi, kaip panorėjęs. Pone Vikstrom šiandien jau kalbėjo, kad uh, tau, jungtinės tautos nebeturi pinigų tam, kad tiesiog galėtų išmaitinti asmenys, kurie šiuo metu yra pabėgėlių stovyklose. Ir būtent tais asmenimis turėtume rūpintis. Reikėtų taip pat kur kas aktyviau bendradarbiauti su kilmės šalimis tam, kad žmonės galėtų tenai ir ir užsidirbti, ir prasimaitinti, ir kad turėtų pakankamai švaraus vandens. Panas Voigt. Pone Mišelė, jūs tikrai labai e, užtikrintai kalbėjote apie gražinimo vadovą. Tačiau man atrodo, kad e, yra dar nemažai ne klausimų, kuriuos jūs nepatikite atsakymo. 40 procentų nu, užsieniečių tik tai išvyksta. 60 procentų lieka. Ar tai yra tikrai tikslus skaičius? Ar yra skirtumų tarp įvairių regionų? Kaip elgiamėsi, pažiūrėjau, su tais, kurie uh, meluoja, kad jie atvyksta iš Sirijos? Kaip, pažiūrėjau, vakarų Balkanų ša, šalių piliečiai išmeta savo pasus ir po to teigia esą sirai. Jūs sakėte, kad e, ketinama Frontex agentūroje sukurti gražinimui skirtą padalinį. Kaipgi tai bus daroma? Vokietijoje, pavyzdžiui, mes matome, kad e, prieglopšio suteikimo tarnybai šiuo metu reikia papildomų 2000 darbuotojų, bet jeigu, bet Frontexui ko gero reikia 6-8 tūkstančių papildomų darbuotojų. Bet o kaip galima bus gražinti užsieniečius į kilmės šalį, jeigu e, jie nėra niekaip skatinami tenai gražinti? Nėra jokių paskatų. Sugrįžti. Jei prieglašio prašytojas kurio prašymas buvo atmestas ir kuris turi būti sugrįžti savo kilmės šaliai, gauna 5000 eurų tam, kad sugrįžtų, gal geriau būtų tuos pinigus panaudoti jo kilmės šalyje, tam, kad galima būtų jį geriau reintegruoti. O kas bus daroma tais atvejais, kaip, e, kai asmenys, kaip dabar, pažiūrėjau, nebus tinkamai registruojami, kaipgi juos po to galima bus gražinti? Ponas Servano, paskutinis kalbėtojas šioje posėdžio dalyje. Iš esmės, aš norėčiau pasidžiaugsiu dėl pateiktų dokumentų, nes visos pateiktos priemonės yra reikalingos. Tačiau reikia pasakyti, kad tikrai yra tragiška, kad mes susidurime tokioje padėtyje, kurioje esame šiandien. Ir akivaizdu, kad visi tie ramšiai, sulomos priemonės, nors ir yra labai geros, tikrai nėra pakankamos, bet tos sulomos per nelik vėlai. Prieš 10-5 metus, prieš metus turėjome imtis veiksmų. Aišku, dabar nėra jokio reikalo kritikuoti, e, ką nors dėl to, kad nebuvo viskas sutvarkyti kur kas anksčiau. Bet reikia tai pasakyti bent jau. Akivaizdu, kad mums šiandien reikia kur kas daugiau išteklių, nei mes turime. Taip, mums reikia taip pat turėti bendrą saugių valstybių sąrašą tam, kad galima būtų gražinti tenai užsieniečius. Bet dėja valstybės narės neturi bendros vizijos dėl to, kaip reikėtų tokį sąrašą sudaryti. Aš nenoriu kaltinti komisijos dėl to, kad jie pernelik vėlai siūlo per nelik silpnas priemonės. Dėl to, kad valstybės narės elgesi visiškai neteisingai, jos e, kaltina vieną kitą dėl to, kad kažkas kažko nepadarė. Bet kasgi galiausiai yra atsakingas už susidariusią situaciją? Valstybių narių vyriausybės. Mes e, stebime, kaip be, be jokios kontrolės e, atvyksta užsieniečiai Mes neturime bendros vizijos, bendros supratimo apie tai, kaip reikėtų su jais elgtis, ką reikėtų daryti. Ir komisijos pasiūlymai iš tikrųjų yra labai reikalingi, kaip aš jau minėjau, ir visas tas priemonės reikia pritaikyti, bet norėčiau paraginti visus taikyti tas priemonės kuo skubiau, nes mes ir taip jau vėluojame. Taip, taip, gal reikėtų suprasti, kad vėluojame tikrai gan, rim, gan smarkiai. Aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjams ir aš taip pat turiu klausimą, kuris yra panašus į ponios Sibel klausimą ir jis yra susijęs su gražinimo vadovu ir gražinimo direktyva. Aš norėčiau padėkoti komisijai už jos darbą šioje labai jautrioje gražinimo srityje. Aš pastebėjau, kad jūs laikėte gražinimo direktyvos parametrų, siūlydami naujas priemonės. Bet, kaip ir sakė ponė Sipel, kai kas skirtingai interpretuoja jūsų teikiamus pasiūlymus. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar iš tikrųjų jūs laikotės gražinimo direktyvos parametrų, ypač kai kalbama apie užsieniečių sulaikymą, kuris e, skirtingos valstybės narėse atliekamas skirtingai. Taigi aš norėčiau, kad jūs tiesiog paaiškintumėt, ka, kaip bus elgiamasi su migrantais prieš juos gražinant. Tai yra labai jautri tema. Ar kalbame apie tai gražinimo vadovoje, vadove? Kolegos, taip pat norėčiau paprašyti, kad 11 darbo tvarkės punktas būtų perkeltas į spalio pirmą vykstančio posėdžio darbo tvarkę, nes po to, kai komisija atsakys į visus pateiktus klausimus, mes turėsime pereiti, turėsime pradėti diskusiją su pirmininkaujančios šalies atstovais ir turime ją pradėti laiku. Taigi, kolegos, jeigu jūs neprieštarautumėt, Aš siūlyčiau 11 darbo tvarkės punktą perkelti į spalio pirmosios dienos posėdžio darbo tvarkę, o dabar baigti nagrinėti šį darbo tvarkės punktą. Aš sutiksiu žodį poniai Kijangė, nes jie nekalbėjo dar šiandien ir po to komisija galės atsakyti į jūsų pateiktus klausimus ir padarysime taip pat apibendinamas išvadas. Gerai, Aš manau, kad taip bus tikrai, tai bus racionaliau, nei tiesiog skubotai nagrinėti šiandieno erdvės e, klausimą. Sesiai, tai gal tu galėtum apibendrinti tai, kas buvo pasakyta. Jau molto interesante questa diskusija. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Taip, tikrai įdomios diskusijos tokiais svarbiais klausimais. Džiugu, kad jie šiandieną buvo pristatyti, tačiau taip pat nerima man kelia dar vienas dalykas, tai yra nepilnamečių padėtis. Deja, apie tai šiandien nebuvo itin daug kalbėta, tikėjausi, kad komisija kažką išsamesnio papasakos, tačiau dėja, taip ir nesulaukiau. Dabar dėl tų skaičių. Kalbant apie atvykstančius nepilnamečius, skaičius per pastarosius keletą mėnesių tik auga. Na ir negalime patvirtinti schemos, jeigu čia nėra numatyta jokio plano, kalbant apie nepilnamečius. Na ir valstybėms narėms trūks informacijos apie tai, kaip integruoti nepilnamečius į savo nacionalinės sistemas, kaip juos tinkamai apsaugoti. Trūksta teisinės e, apibriešties ir tiesiog paprastų, aiškių išaiškinimų ką reikėtų daryti tokiais atvejais. Kalbant apie perkelimo schemas ir mechanizmus, reikia konkrečių rekomendacijų, kaip elgtis tokiais atvejais, ką daryti, kai nepilnamečiai yra nelydimi, kaip reikėtų vykdyti sugražinimus. Na ir atvykus nepilnamečiams į mūsų valstybių narių teritoriją reikėtų be abejo užtikrinti jų teisų apsaugą, atsižvelgti į žmogaus teisų laikymasi ir tinkamai vykdyti sugražinimą, jeigu jis yra vykdomas. Ačiū labai. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Mišeliui. Tikiuosi, kad jis galės atsakyti į valstybių narių, e, atsiprašau, į mūsų narių pateiktus klausimus ir taip pat apibendrinti vykusias diskusijas. Ačiū, ponas pirmininkė. Dėl pirmo klausimo susijusio su Šengeno erdvės modifikavimu. Na ir aš tik kalbėjau apie Šengeno informacinės sistemos naudojimą E, kai yra primami sprendimai dėl gražinimo. Labai svarbu, kad visos valstybės narės žinotų, kas vyksta kaiminėse, kas vyksta kitose valstybėse narėse. Ir jeigu išduodamas sugražinimo sprendimas, tada pasienio pareigūnas įvedęs asmens vardą ir pavardę galės matyti, jog toks sprendimas buvo priimtas. Gali būti, kad kažkaip dar kitai bus keičiama Šengeno erdvės kodeksas Na ir manau, kad e, netrukus galėsime aptarti tuos elementus uždarajame posėdyje. Dabar dėl agentūros darbuotojų. Dabar vyksta diskusijos dėl darbuotojų skaičiaus didinimo su Europolu, su Frontex ir taip toliau, tačiau skaičiai, apie kuriuos kalbame, tai yra galbūt apie 60 papildomų žmonių Frontexų, 30 ESO, tai yra Europos prieglapšio paramos biurui. Na, oficialiai dar niekas nenuspręsta, kol kas e, dar diskusijų ligmenyje ir aptarėme viską su žmogiškų išteklių skyriumi, su biudžeto skyriumi, tačiau noriu pažymėti štai ką. Frontexas ir EASO tai yra tam tikros priemonės, kurios e, padeda įtraukti ir valstybių narių ekspertus. Na ir kalbant apie vykdomas, apie vykdomas procedūras, Frontexas gali išduoti prašymą, kad valstybės narės atsiųstų savo ekspertus ir pasinaudoti jų pagalbą. Ta pati gali padaryti ir EASO, Europos prieglapščio paramos biuras. Tad tai būtų taip pat dar viena galimybė padidinti turimus pajėgumus. ir kai pritrūktų turimų pajėgumų, tiesiog būtų galima pasinaudoti valstybių narių pajėgumais. Dabar dėl e, tų priverstinių gražinimų. Na, tai yra numatyta ir sugražinimo direktyvoje, apie tai kalbame ir tame praktinėme vadove. Ir be abejo būna ne tik savanoriško sugražinimo, tačiau ir priverstinio sugražinimo situacijų. Ir jeigu apsiribosime vien tik savanoriškų sugražinimų, man atrodo, kad sugražinimo lygis bus dar mažesnis. Tad reikia kalbėti apie priverstinius sugražinimus ir, kalbant apie žmogaus teisų principus, mūsų tarptautinius įsipareigojimus, Frontexas turi tam tikrų stebėsenos sistemų ir kai yra organizuojami skrydžiai sugražinti asmenis, tada paprastingai viskas yra atliekama ir viskas yra daroma bendro sprendimo prieimimo procedūra vadovaujantis dabar dėl tų vadinamųjų karštųjų taškų ar užsieniečių prieimimo centrų ir sugražinimo. Na, visų pirma, migrantai atvykę yra užregistruojami, tada paimami piršto atspaudai ir tada e, Frontexas atlieka patikrinimą, nustato žmogaus tapatybę, Ir jeigu paaiškėja, kad asmo priklauso e, valstybei, e, kuri nėra įtraukta į pavojingų šalių sąrašą ir jeigu jis neparašo prieglapščio, tada jis yra sugrėžinimas. Na, o jeigu asmeniui reikia tarptautinės apsaugos, tada yra taikoma įprastinė prieglapščio procedūra ir jau tada perkelimo procedūra, vadovaujantis atitinkamais e, teisės aktais ir tada ir būtų taikoma ta perkelimo procedūra. Dabar dėl asmenų, e, kurie bandytų slėptis po netikrą tapatybę. Na, natūralu, kad darbuotojai yra apmokyti, nustatyti tapatybės ir tautybės asmenų, yra ir vertėjai žodžių pasamdyti ir mes galime sužinoti, uh, ar asmo kalba arabiškai su marokietišku ar su sirišku akcentu. Taip pat yra ir sąrašas klausimų, kuris padeda nustatyti, ar tai yra tikras, pavyzdžiui, Sirijos pilietis, iš kur konkrečiai jis atvyksta. Šiek tiek sudėtingiau yra, kalbant apie Eritrėjos piliečius, nes jie yra susiję su etijopiečiais iš Tikerių regiono ir jų kalbos yra panašios. Tad tokiu atveju apklausos jau būtų šiek tiek sudėtingesnės, tačiau ir čia mes turime reikalingų specialistų, kurie padėtų nustatyti, ar tai yra Eritrėjos pilietis, o ne Etijopijos pilietis. Tad tiek trumpai būtų apie tuos procesus, kurie būtų taikomi užsieniečių prieimimo centruose. Na, o dabar, kalbant apie valstybės narės bei prieglopšio procedūras, tikrai yra apmokyti asmenys viską tinkamai atlikti. Tačiau kalbant apie planą B, ne, tokio mes neturim. Norime, kad būtų patvirtinta nu, nuolatinė schema ir tikimės, kad Europos parlamentas taip pat tam pritars. Tad geriausias planas B yra planas A. Dabar dėl e, kariškių, kurie saugo pasienį. Kalbant apie e, Šengeno e, pasienio kodeksą, jis yra neutralus Ir be abejo, valstybėse narėse, kalbant e, apie naudojimo sistemas, jos yra skirtingos. Na ir kartais, pavyzdžiui, valstybėse narėse pasinė pareigūnai priklauso tam tikroms kariniams struktūroms, kartais tai yra tiesiog civiliai pareigūnai, čia jau valstybės narės priima sprendimus. Svarbiausia, kad tie asmenys būtų tinkamai apmokyti ir tinkamai būtų taikomas ES taisyklės, tačiau natūralu taip, tie pasienio pareigūnai gali būti mm, kariškiais. Dabar dėl saugių kilmės šalių, apie tai jau buvo anksčiau kalbėta. Ir buvo kalbėta apie tai, kad reikėtų ES masto sąrašo, ne tik nacionalinio sąrašo. Na ir viskas be abejo vyktų palaipsniui. Pradėkime nuo ES masto sąrašo, e, kalbant apie pirmąjį prieglopšio paketą taryba jį atmetė, tada buvo kalbėta apie nacionalinį sąrašą, na ir dabar kalbame apie tą tokį tarsi papildomą europinį sąrašą ir galbūt jis būtų šiek tiek plečiamas ir tikiuosi, kad anksčiau ar vėliau pavyks atsisakyti to nacionalinių sąrašų, tačiau be abejo žinkime mažai žingsneliais, negalime dabar pasiekti susitarimo tarybo, jeigu paprieštarausime tiems nacionaliniams sąrašams, ypač kai tik septynės valstybės narės E, pritartų tam, tad siūlyčiau žengti pamažu ir įtraukti sąrašą tas šalis, kurios yra aiškus atvejai, na, o jau ateityje tikiuosi pavyks atsisakyti tų nacionalinių sąrašų ir palikti tik europinį sąrašą. Dabar dėl sugražinimo procento. Buvo paminėta 40 procentų visoms tautybėms. Tad e, čia yra tai, kalbu būtent apie visas tautybės, ne tik, pažiūrėjau, apie Irako piliečius. Dabar apie nepilnamečius. Perkelimo schemoje esame aiškiai paminėję, jog reikia atsižvelgti asmens pažeidžiamumą ir be abejo, kalbant apie nelydimus nepilnamečius ir jų perkelimą, jiems bus skiriamas ypatingas dėmesys. Ir sistema e, yra sukurta taip, kad E, naudojant perkelimo sistemą su nelidimais nepilnamečiais būtų elgiamasi kiek įmanoma atidžiau ir geriau. Ačiū komisijos atstovui iš tokius ištamius atsakymus. Jeigu kuris nors iš mūsų narių mano, kad e, nepilnai buvo atsakyta į jų klausimą, galima be abejo kryptis į komisiją raštu. Ir kolegos, kaip ir minėjau, klausimas, 11 klausimas dėl Šengeno erdvės vidaus sienų bus perkeltas į spalio mėnesio posėdžio darbotvarkę, o dabar perėsime prie kito darbotvarkės punkto, tai bus uždaras posėdis ir 11.30 pradėsime to klausimo svarstymą. E, bus lybė nariai susirinkę, asistentai, koordinatoriai, lybė pranešėjai, šešėliniai pranešėjai dirbantis su šia tema ir trumpai perskaitysiu sąrašą, kad žinotumėte, kas gali dalyvauti. Tai yra generalinis sekretorius, Libė sekretorius ir darbuotojai, parlamento teisės tarnybos atstovai, taip pat piliečių teisų ir konstitucinių reikalų skiriaus atstovai. Tad 11.30 laukime visų sugrįžtant į salę ir keisimės nuomonėmis su pirmininkaujančią valstybę. Trumpa pertraukėlė dabar.